Pradėkime darbą. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu pastabų nėra, darbo tvarkė galim laikyti patvirtintą. E, pirmininko pranešimai, antrasis darbo tvarkės klausimas. E, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, 19 darbinių kalbų turime šiandien. Tad siūlyčiau ver... pradėti dirbti nuo trečiojo darbo tarkis klausimo gyvūnų sveikata. Vicepirmininkė Marit Paulsen yra pranešėja šiuo klausimu. Pradėsime diskusiją. Buvo pateikta labai daug pakeitimų, ne tik dėl šio dokumento, bet ir dėl viso paketo, dėl augalų ir gyvūnų sveikatos. Norėjome šiandien pasinaudoti turimų laikų, kad galėtume aptarti pakeitimus ir kad galėtume paremti pranešėjai ir šešėlinius pranešėjus, nes netrukus jiems reikės dirbti prie kompromisų ir tuo būdu, ko gero, balsavimas vasario 11 dieną numatytas bus, ko gero, paprastesnis. Dėl Paulsen pranešimo buvo 278 pakeitimai. Envi komitetas irgi rengia pranešimą ir bei žuvininkystės reikalų komitetas taip pat šiuo klausimu. Pirmiausia, teiksiu žodžių, žodį kolegiai Pausen, kad jį galėtų mūsų pažindinti su pranešimu ir kad galėtume pradėti diskusijas. Prašom, gerbiamą kolegę. Dėkoju, pane pirmininkė. Tikiuosi, kad, kad visi užsidėjote ausines. Thank you. Kalbėsiu švediškai, esu priversta tai daryti, nes labai sunkus yra mūsų aptariamas klausimas ir nutikiuosi, kad jeigu kalbėsiu gimtąją kalbą, buvo ne puikiai visi supras. Pirmiausia, ačiū visiems šešėlinėms pranešėjams, nes iš tikrųjų mes dirbome labai um, vaisingai ir bendradarbiavimas tikrai buvo labai efektyvus ir labai kūrybingas. Žinote, kad teisinių lygmenių situacija yra labai sudėtinga. E, buvo sulaukta 287 teksto dalių, tiek jų buvo parengta, 180 deleguotojų teisės aktų jau egzistavo, bei vykdomųjų teisės aktų tiek pat taip pat tiek egzistavo. Ta situacija tikrai buvo sudėtinga. Ir būtent dėl to mes laukime 800 pakeitimų, plus aplinkosaugos komiteto pakeitimai, plus žuvininkystės komiteto pakeitimai. Taigi yra toks pranešimas šis, kurį nebus lengva priimti. Būtent dėl to aš ir šešėliai pranešėjai pasirinkome tokį metodą. Pirmiausia, apsitarti dėl principų ir kai jau susitarėme dėl principų, tai tuomet ir, ir tuomet, kai jau susitarėme dėl tų principų atskirų aspektų, mes tuomet jau sakėme, kad bus ieškoma kompromisų. Uh, stengiamės peržiūrėti siūlymus ir pakeitimus taip, kad galėtume parengti galutinį tekstą. Pradėsiu nuo atskirų skyrių. Pirmiausia, pats pavadinimas - gyvūnų sveikata. Neteisingas yra tas pavadinimas. Mes šiandien nekalbam apie gyvūnų sveikatą, mes kalbam apie juridinį tekstą dėl epizotijų E, nustatymų ir kovos su jų plitimu bei jų perdavimu iš gyvūnų žmonėms. Norėčiau, kad šio teisinio teksto pavadinimas būtų pakeistas, kad būtų galima iš tikrųjų atsižvelgti į realų komisijos e, teksto turinį. Galiausiai yra tokių dalykų, kurių nepavyko gerai apibriežti. Pavyzdžiui, klonavimo aspektas. Jūs žinote, kad klonavimas buvo labai kontroversiškas klausimas. Jis buvo puolamas iš kairės ir iš dešinės, tačiau tai neturi nieko bendro su infekcinomis lygomis ir jų perdavimu, tad nereikėtų manyti, kad šiame tekste kalbama apie klonavimą nors šią pastarę savaitę komisija ėmėsi renkti siūlymą kaip tik dėl gyvūnų klonavimo. Ir Žemės ūkio komitetas paskui jau gerokai vėliau turės dirbti prie šio klausimo, bet šiame tekste mes apie gyvūnų klonavimą nekalbame, kai dėl gyvūnų transportavimo. Ir akivaizdu tai, kad gyvūnų pervežimas, jų transportavimas vaidina esminį vaidmenį, perdodant epizotijas. Čia mes nekalbame apie 8 valandas. Ir transportavimo trukmė nėra toks svarbus dalykas. Tačiau norėčiau pasakyti, kad reikėtų geriau jau paprašyti komisijos išnagrinėti, kaip turėtų būti vykdomas ne tik e, tarp valstybinis gyvūnų transportas, bet ir transportavimas šalies viduje, nes e, juk lygų perdavimas neturi nieko bendro su gyvūnų pervežimu šalies viduje ar iš šalies į šalį. šalį E, gyvūnų pervežimas ES viduje turėtų būti keliamas klausimus lygiai taip pat, kaip ir gyvūnų pervežimas už ES ribų. Tačiau nereikėtų čia kalbėti apie transportavimo trukmę. Tai nėra svarbu. Mes kalbame taip pat apie intensyvę produkciją. O mes manytume, kad reikėtų ko gero kalbėti ne tiek apie intensyvumą, kiek apie produkcijos tankį, tankumą, nes tai yra labai svarbus dalykas lygų plitimui. Galiausiai bičių sveikata, kuri vaidina esminį vaidmenį šio klausimo sprendimui. Jūs be abejo žinote, kad yra visa eilė ekspertų, veterinarų, kurie yra šios ryties specialistai. Jų gal yra tiek daug, kiek kitų sričių specialistų. Na, o kai dėl vandens gyvūnų, jūrų gyvūnų reikėtų kreiptis į valstybių narių administracijos struktūras, kad specializuotų sektorių e, struktūros būtų paskirtos kompetentingomis spręsti šios klausimus. Na ir galiausiai e, gyvūnų, kurie neturi šeimininkų sveikatos klausimai tie gyvūnai, kurie šeimininkų neturi, taip pat yra lygų skleidimo šaltinis, labai rimtas šaltinis. Ir čia galėtume paminėti pasiutlygį arba panašias epizodijas. Tad labai svarbu rasti teisingą apibrėžimą, kaip pavadinti tuos gyvūnus, kurie neturi šeimininko. Ketvirtasis straipsnis. E, ponios Jėglė pakeitimas ten yra pakeistas ir aš manau, kad tas siūlymas yra visai teisingas, galėtume to pagrindu ieškoti kompromiso. Galiausiai kitas klausimas. Gyvūnai, kurie šeimininką turėjo, bet jo nebeturi. Tai nėra laukiniai gyvūnai, bet tokiais tapo, jų ne, ne gerai, juos negerai būtų supainioti su nam, namuose gyvenančiais gyvūnais. Tad reikėtų numatyti irgi specialias nuostatas susijusios su būtent šių gyvūnų sveikata. Reikėtų, kad deleguotieji teisės aktai būtų numatyti ir jų problemų spręsti. 5, 6, 7 Šmit pakeitimuose yra kalbama apie šią problemą. Taip pat nes, ne, negalėtume užbiršti ir kitų labai svarbių aspektų susijusių su naminiais gyvūnais, nes naminiai gyvūnai gali taip pat perduoti tam tikras epizodijas, tad reikėtų elgtis labai atsargiai. kai kalbame apie neprekybinį naminių gyvūnų pervežimą. Čia reikėtų elgtis iš tiesų labai atsargiai, kad naminiai gyvūnai neliktų nepatekę į šio teisės aktų apriepti. Ir galiausiai, kai dėl naminių gyvūnų duomenų banko, toks turi egzistuoti, nes labai svarbu turėti informaciją apie šios gyvūnus. Tačiau manyčiau, kad visų gyvūnų neišėtų įtraukti į tokį duomenų banką. Pirmiausia, tai turėtų būti šunys, jie turėtų būti įtraukti į, bank, į tokį banką. Aš kaip tik diskutavau su veterinarai šiuo klausimu. Vienas iš jų man net uždavė klausimą, ar e, kontroliuojamas kačių seksualinis gyvenimas. E, na, iš tikrųjų, ne viskas aišku, e, kaip ten būna su to, su to lygų kontrolė, nei šunų, nei kačių. Tad reikėtų elgtis atsargiai, sukurti duomenų bankus, kad žinotume, kiek tų gyvūnų yra, kaip, kaip jie prižiūrimi, kad nebūtų jų perdodamų lygų. Dabar um, atsparumas um, antibiotikams kai kurių lygų, kaip spręsti šią problemą. Čia sulaukėme daug pakeitimų taip pat. Aš manau, kad yra labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip spręsti tą problemą atspirumo e, antibiotikams. Pone Maginės šią temą pateikė daug pakeitimų. Maničiau, kad būtų klaida nekalbėti apie įvairius patogenus gyvūnų. Mes e, esame zoonozių patogenus aptarę šiek tiek anksčiau ir nekalbėti apie juos mūsų teisės akste būtų klaida, gal tai galėtų būti pavojinga. E, manyčiau, kad veterinarinių vaistų vartojimas turi būti rimtai kontroliuojamas, kad būtų galima išvengti tos problemos, kaip lygų atsparumas antibiotikams. Dešimtame straipsnėje be kita ko e, prašoma suinteresuotų subjektų elgtis atsargiai ir vartoti tinkamai veterinarijos vaistus. yra iš tikrųjų labai svarbu ir čia norėčiau pasakyti štai, kad tų nuostatų nevalia pamiršti, kai dėl pačių epizodijų ir antibiotikų e, naudojimo gyvūnams reikėtų pasakyti štai ką. Antibiotikų naudojimas plinta vis labiau ir labiau. Ir visa tai yra ekonominių problemų tam tikras faktorius ūkininkams nes yra tokių lygų, kurios yra neįtrauktos į užkrečiamų lygų sąrašą, tačiau nevalia jų pamiršti. Tad reikia iš tikrųjų paprašyti valstybių narių, kad būtų sukurta tokia sistema, kuri leistų tinkamai valdyti tokias lygas, kurios um, gali sukelti problemų žemės ūkija dėl pirmiausia atsparumo antibiotikams. Tad mes norėtume perspėti, kaip tą esam darę ir anksčiau dėl šios problemos. Šiame tekste, kaip jau sakiau, kalbama ne tiek apie gyvūnų sveikatą, e, bet visi, kurie padėti žino šiuo klausimu, kurie turi šiek tiek ūkininkavimo patirties, žino, kad yra akivaizdus ryšys tarp gyvūnų gerbuvių ir jų atsparumo infekcinėms lygoms ir bakterijoms bei virusams. Jūs, turbūt, jūs aišku žinote, kad mūsų imuninės sistemos būklė taip pat priklauso nuo gyvūnų sveikatos, dėl tos maisto grandinės ypatumo. Nuo to priklauso, kiek mes esame atsparūs, kiek mūsų lygos yra atsparios e, antibiotikams ir panašiai, kiek patys esame atsparūs virusams ir bakterijoms. Bet ne mes ir ne taryba turime čia renkti specialų sąrašą to, kokie vaistai turėtų būti vartojami, kokie ne. Tai turėtų būti aptariama deleguotuose aktuose. Kai teks balsuoti dėl šio teksto, atsiminkite, kad šis tekstas turi būti kuo išsamesnis. E, nuo jo priklausys tūkstančių ūkininkų gyvenimas Europos Sąjungoje. Tad turime sekti, kad tas teisės aktas būtų kuo iškesnis, kad jis būtų suprantamas, suvokiamas, detalus ir patogus taikyti tiems, kurie yra atsakingi už gyvūnų ir augalų sveikatą. Tai yra labai svarbu, nes kai pasižiūriu, kokios komplikuotus yra atskiros teksto dalys, aš suprantu, kad ne viskas bus ko gero taip paprasta. Ir kai pasižiūri, kiek to teksto yra, tai iš tikrųjų galima laukti sumaišties Yra šimtai paragrafų. Bus daugybė priedų, kurie bus pridėti prie to teksto ir kurie padės e, tinkamai gyveninti tą tekstą, bus savotiškomis to gairėmis. Tad noriu kreiptis į jūs, į jūsų gerą valią, pasistengti padaryti viską, kad tekstas būtų suprantamas ir nesunkiai taikomas. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Iniciam. Ačiū Maitė Polsin, o dabar pradėkime diskusijas. Elisabeth Jėglė prašė žodžio, paskui panašmitas. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, ponė Palsin, Nuo to laiko, kai tik tai buvo paskirtas tas pranešimas, jie tikrai tarp mūsų, tarp šešėlim pranešėjų ir pranešėjos, tarp, šeši, tarp frakcijų buvo puikus bendarbiavimas. Ir dabar turime didžiulį paketą pakeitimų, tai reikia pabandyti kažkaip juos uh, Um, susintezuoti, suformuoti gerus kompromisus ir uh, pradėsiu nuo to, ką ponė Paulson pasakė pabaigoje. Iš tikrųjų remiuos tą mintį, kad tai nėra um, pranešimas dėl gyvūnų gerovės ar gyvūnų apsaugos. Taip, aišku, gyvūnų gerovė yra labai svarbi, kadangi turi poveikį susirgymams, sveikatai bet gyvūnų gerovė yra tik tai dalis šio pranešimo, tam tikra dalis pranešimo. Mums reikalingas aiškus tekstas, kuris leistų sumažinti biurokratiją. Tikrai nenorime, kad tos biurokratijos būtų daugiau. Dar prie to aš sugrįšiu e, pabaigoje, bet e, kalbėjome sutikimuose, kur visos frakcijos dalyvavo. EPP ir aš Galime pritarti dideliai daliai jos pozicijų, pradant nuo, pavyzdžiui, pavadinimo. Mes paremsime pakeitimą dėl pavadinimo. Gyvūnų sveikata yra pakankamai neiški savoka. Čia mes kalbame iš tikrųjų apie prevenciją ir kovą su gyvūnų epidemijomis. Klonavimas nėra šio pranešimo dalis gyvūnų peržvežimas, tai yra atskiras klausimas visiškai. Ir um, galvojant apie laiko aspektą, tai irgi nėra taip svarbu šiame pranešime. Toliau, ką jis sakė dėl atsparumo antibiotikams, mes pritartumėm tam, bet dar norėčiau pridurti, kad šiame pranešime norėčiau, kad būtų rastas kažkoks tai galbūt sprendimas per kompromisą, bet reikėtų aptarti tai, kaip būtų galima kalbėti apie vakcinavimą. Pone Paulsen visiškai teisingai e, kelia daug klausimų. Ką galime daryti su uh, beglobiais gyvūnais, iš tikrųjų labai prasminga būtų tą klausimą irgi integruoti, nes pažvelg, pažvelgime, pavyzdžiui, dabartinę situaciją arba, pavyzdžiui, su uh, e, veisliais gyvūnais, gyvūnų išvedimu, toliau uh, ūkio, gyvų, ūkija auginami gyvūnai, tai aišku, šio pranešimo yra pagrindinė taikymas rytis, bet e, tam reikia, aišku, bendrų sprendimų su ūkininkais, reikia prevencinių e, priemonių, kad galėtumėm iš tikrųjų gerai kovoti su gyvūnų epidemijomis ir lygomis. Toliau dar yra naminiai gyvūnėliai. Čia jau, aišku, yra tiesiog ne jų šeimininkų atsakomybė, ta atsakomybė galime tiesiogiai taip ir sėti su tais šeimininkais. Toliau yra laukiniai gyvūnai, toliau medžiotojai vairiose valstybėse narėse, kuriems tenka atitinkama atsakomybė irgi už laukinius gyvūnus, pavyzdžiui, um, tam tikras skaičius laukinių gyvūnų turi būti sumedžiojama kasmet ir taip toliau. Yra mm, kitas dar klausimas, aišku, tie gyvūnai, kurie buvo naminiai, bet paskui liko be šeimininko ir tapo beglobiais, sulaukėjo, mm, jie, jų klausimas irgi turi būti sprendžiamas, jų santykis su žmonėmis taip pat, nes iš tikrųjų dėl jų gali kilti rimtų problemų kilus epidemijoms. Ir vienas iš didžiausių sunkumų, aišku, yra beglobiai šunys ir turime spręsti kažkaip tą klausimą. Tai labai rimtas klausimas. Vokietijoje yra naminiai gyvūnėliai, kurie yra registruojami, kurie yra žymimi atitinkamai e, ausyse, yra ženklai kitose valstybės narėse gal kiek kitokia situacija, bet labai svarbu išsiaiškinti, koks yra, kaip atsekti tą santykį tarp gyvūnėlio ir šeimininko. Tikslas yra, aišku, apsaugoti naminius gyvūnus ir užtikrinti, kad savininkai būtų atsakingi. Mm, toliau įvairios pozicijos mm, buvo aptartos mūsų diskusijose mm, dėl veterinarų atvykimo į ūkį pas ūkininką. Manau, kad čia būtų galima galvoti apie tokį požiūrį, kuris būtų grindžiamas rizika, nes veterinarai puikiai pažįsta savo ūkininkus, žino, koks yra ūkis, kur yra gal daugiau problemų, kur gal mažiau. Ir dar kas yra svarbu, tai būtų tos savanoriškos programos kovai su lygomis, komisija siūlo, mm, kad mm, turėtų būti uh, autorizavimas tokių planų, tvirtinimas dėl lygų išnaikinimo. Kai kurios valstybės narės gal nori atsisakyti savo sistemos, gal kažką tai keisti norėtų, tai aišku, turi notifikuoti komisiją. Tas yra prasminga, bet, bet kokiu atveju, man atrodo, viskas turėtų būti galų gale vis tik tai valstybės narės kompetencija. Ji turi nuspręsti, kuri programa yra reikalinga, kuriai lygai išnaikinti. Uh, valstybės narės turi daryti viską, kas yra įmanoma, kad apsaugotų savo teritoriją, kad nebūtų importuojamos lygos. Aišku, reikia vengti ir tokių skubotai įdėktų, neapgalvotų sistemų. Uh, nes sistemos turi būti efektyvios kovoti su lygomis ir komisijos vaidmuo čia yra svarbus. Aišku, nereikia be jokių priežasčių uždrausti priekybos bendryjoje, bet labai svarbu surasti tinkamą požiūrį, kad taip pat ir dėl bičių sveikatos ir pranešime čia turėtų būti skirtas pakankamas dėmesys tam klausimui. Man atrodo, kad turi būti du reglamentai, kurie turi išlikti Ir čia šiame pasiūlyme kol kas dar tai neaišku. Aš kalbėčiau. Čia šis reglamentas turi pakeisti apie 50 dabar galiojančių teisės aktų. Įsivaizduokite, mm, iš tikrųjų siekiama supaprastinimo, tai yra pats svarbiausias, didžiausias tikslas. Ir kai eina kalba apie tos reglamentus, Vis tik tai aš paminėčiau du iš jų, kuriuos reikia palikti. Tai yra vienas yra dėl naminių gyvūnėlių pervežimo nekomerciniais tinklais, e, e, tikslais. Tai yra visai neseniai patvirtintas teisės aktas. Antras reglamentas būtų dėl e, jautienos ir gyvūninės kilmės produktų produkcijos iš jautienos ženklinimo. Mm. Ta, buvo nuliuotas šis teisės aktas komisijos, bet iš tikrųjų tai yra neteisinga, tai klaida ir turėtų iš, toliau galioti tas teisės aktas. Dar vienas dalykas, aš norėčiau ką paminėti, pana Polson irgi minėjo, mūsų kolegos EPP iš Ispanijos, taip pat kolegos ir socialdemokratų frakcijoje yra pateikę nemažai e, pakeitimų, kurie iš esmės yra identiški. Tai tiesiog norėjau paklausti, gal galėtumėt paaiškinti, koks čia yra to kontekstas, kodėl kai kurie elementai yra tokie svarbus Ispanijai. Gal mes galėtumėm kažkaip tai išspręsti tos lausimus per kompromisus? Aišku, nenorėtumėm, kad viena valstybė narė greutų visus kompromisus. Uh, ir nenorėtumėm, aišku, palikti, būti palikti už ribų kažkur. Tai mm, yra dar tokių klausimų, kur ispanų pakeitimai yra kiek kitokie, yra italų pakeitimai, kurie kiek kitokie, bet aš tiesiog band, prašyčiau tų, kas atsakingi, ieškoti sprendimo. Tikrai nenorėtumėm, kad būtų susiskaldimas. Ir aš labai prašyčiau visų siekti vienybės, kad suformuotumėm tvirtą poziciją. Elizabeth Schmidt o po to ponas Kapulas. Thanks, uh, Paulo. Uh, I'd, I'd start uh, by being no exception in... Ačiū. Aš norėčiau taip pat pasveikinti ponę Paulsen uh, už taip, kaip ji ir jos padėjėjai e, svarstė šį, e, surengė šio pranešimo svarstymą. Viskas buvo e, sutvarkyta E, sklandžiai. Tikiuosi, kad tai bus ir ateityje. Kolegams, kurie netiek susipažinę su, šia, su šio pasiūlymu, noriu pasakyti, kad tikrai pla, plačios apimties teisės aktas pagal pasiūlymą e, peržiūrimi apie 40 reglamentų, kai kurie teisės aktai buvo priimti 24 metais, taigi tai reiškia labai e, ženklų ženklę aprepti kaip minėta, svarstome e, užkačiamasias li ligas, situacija šioje srityje. Praktis pranešimas yra labai sukoncentruotas ir būtent e, tokiu pagrindu ir nagrinėjame pakeitimus. E, mano frakcija džiugina. E, perrašytas pirmasis e, straipsnis, taip pat e, septintajame straipsnėje išvardintos lygos bei veterinarinių vaistų naudojimas aptartas 46 straipsnėje. Noriu pakomentuoti mūsų pačių pateiktus pakeitimus. Būčiau dėkingas, jeigu kolegos paremtų 114 straipsniui pateiktus mūsų pakeitimus dėl sprendimų prieimimo ateityje ir gyvūnų identifikavimo. Naujos sistemos manome, kad parlamentas turi dalyvauti pasinaudoti priimant sprendimus šiuo klausimu, nes BŽUP srityje priimant e, tre, tretinius sprendimus parla, parlamentas nedalyvavo. O tai yra, čia klausimai yra pašiektualūs mūsų ūkininkams. 616 pakeitimas, e, nekartą esu akcentavęs, tai tai yra elektroninė E, avių identifikavimo sistema ir kalbant apie tai, kaip gyvuliai gavenami į skerdiklas, tą klausimą, to, to klausimo neturėtume pamiršti jį tinkamai išnagrinėti. E, kuriais klausimais yra nesutarimų. 140 straipsnis mums, mūsų neįtikina siūlymas įvesti privalomus e, gyvūnų sertifikatus visiems gyvūnams, kurie e, yra pervežami per valstybių sienas. Nemaname, kad tai ūkiams būtų priimtina, ypač dėl to, kaip kad, kaip suprantame, pasiūlymas e, pateiktas dėl to, kad Lenkijos rinkoje iškilo konkreti problema. Mes manome, kad geriau būtų užtikrinti geresnį reglamento 1.2005 trečiojo straipsnio įgyvendinimą. Tai išspręstų šią problemą, gabenant gyvūnus per sieną. E, tai vieni, keletas iš klausimų, kuriais tikimės bendradarbiauti ir manau, kad rengdamas šį pasiūlymų rinkinį parlamentas tikrai uh, užtikrina pradėtinę vertę mūsų piliečiams ir tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo. Ačiū, ponė Šmitai. Toliau ponas Kapulas ir paskui ponia Jūso. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu savo paties vardu ir pono Baračio vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas socialdemokratų frakcijoje. Deja, dėl skrydžių tvarkos jis negalėjo atvykti į šiandienos posėdį. Pone Račia Garcia netvyko į posėdį dėl tos pačios priežasties. Pirmininkė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai kokį dalyką. Mūsų komiteto posėdžiai dažnai vyksta pirmadienį. Tačiau daugelis kitų komitetų nepasėdžiauja pirmadieniais ir tai reiškia, kad į posėdį ne visada atvyksta nariai iš tų šalių, kurios e, yra atokiau. Kalbu, taigi kalbėdamas ponios Boračio vardu noriu padėkoti poniai Paulsen už tai, kaip ji stengiasi suorganizuoti visą darbą, e, nagrinėjant šį tikrai techninio pobūdžio klausimą, kaip jie pati e, akcentavo. Manau, kad yra parengtas geras pagrindas ieškoti kompromisų svarbiausiais klausimais, nors kai kuriais iš tų klausimų išlieka e, nuomonių skirtumų. Norėčiau su pone Polsen pritarti ponios Paulsen e, siūlymui ieškoti e, sutarimo tarp frakcijų. Reikėtų patvirtinti lygų sąrašą Mes pritarėme pranešėjos patiktiems pakeitimams šiuo klausimu. O kalbant apie klonavimą, šiandien koordinatorių posėdėje kalbėjome apie tai, kam pas, kalbėsime apie tai, kam paskirti renkti pranešimą e, apie klonavimą. Galbūt šiame pranešime nevertėtų pradėti diskusijų tokių sudėtingų klausimų. Gyvūnų gerovė. Šiame pranešime iš tikrųjų kalbam apie gyvūnų sveikatą ir, ger, ir gerovę. Uh, Tačiau, kaip pranešė minėjo, mes sutarėme, kad tuo klausimu reikėtų dirbti toliau, toliau laisvanoriškos programos valstybės narės e, turėtų privalėti tik informuoti komisiją apie savo veiksmus, o ne, neturėtų, būti, pri, neturėtų privalomai atsiklausti komisijos nuomonės dėl sprendimo e, pri, priimti priemonės, imtis priemonių šioje srityje. Kalbant apie e, kambarinius gyvūnus, juos reik, jų apibrieštis turėtų būti kitokia. E, Todėl rengiant kompromisus reikės, e, nepa, reikėtų nepamiršti realistiško požiūrio. Reikia ieškoti kompromiso tarp, to, tarp mūsų siekiamų tikslų ir, ir praktinių sprendimų. E, piliečiams teikiama informacija reikėtų vengti sukelti nereikalingą paniką. Gyvūnų lygos. Jei pasirinksime tinkamą ryšių strategiją, kuri bus gerai pagrista, tai, tai galima tai padaryti daugiau žalos netgi nei, nei lygų atveju. Kalbant apie išlygas, nenorime, kad būtų taikomos išlygos jau egzistuojančiams sistemams. Taip pat turėtume būti atsargus ir nesukurti papildomų problemų. Ir kaip minėta, tai labai techninis e, pranešimas, nesigilinsiu į smulkmenas, bet šešėlinės pranešėjos ir socialdemokratų frakcijos vardu norėčiau pabrėžti, kad mes esame pasirengę dirbti toliau, ieškant subalansuotų kompromisų. Taip pat norėčiau išreikšti kai kuriuos ponios garačia Garcia būkštavimus e, manome, kad kai kuriuos, kad reikia atšvelgti kai kuriuos tikrai pagristus argumentuotus pasiūlymus, pavyzdžiui, dėl paveldimų lygų. Reikėtų subtilesnio požiūrio šiuo klausimu. Taip pat reiktų tiksliau apibriežti e, zonavimo koncepciją. Tai gali būti sudėtinga užduotis e, žemės ūkio plota, plotose. E, šiais klausimais patikėme labai e, detalius pasiūlymus trečiam, ketvirtam, 30, netgi 38 straipsniams, toliau prievolių apibrieštis e, užtikrinant sveikatos stebėseną, apie tai kalbama mūsų pakeitimuose. Ir čia reiktų atsižvelgti į lygos rimtumą, sudėtingumą, nereikėtų tokių reikalavimų taikyti nesudėtingiams, nesunkiems susirgymams. Mūsų kolegė Račia pateikė nemažai e, pasiūlymų dėl arklių e, identifikavimo. Tai labai svarbus klausimas. Prieš keletą dienų buvo pranešta apie tragediją. Puslaukinis arklys sukėlė avariją kelyje, daug žmonių žuvo, tačiau neįmanoma išsiaiškinti, kas jo savininkas, nes jam implantuota mikroschema buvo iš, reiškia, kad jis yra iš kažkur kitur, iš, kit, iš kitos šalies. La, tai laisvai, e, lai, laisvėje ne, esantis neprižiūrimi arkliai kartais sukelia problemų. Todėl mums reikia arklių identifikavimo sistemos panašios, kuri, egzistuo, kuri taikomas stambiems raguočiams, taip pat avims Dar vienas aktualus klausimas. Gyvūnų transportavimas valstybėse narėse. Žinome, kokių problemų iškilo šioje srityje. E, Kiekvienai valstybė narėje galėjo konkrečias nuostatos dėl gyvūnų transportavimo ir reikia valstybėms narėms palikti e, laisvės pač, pačioms spręsti kai kurios klausimus. Kaip jau sakiau, mano frakcija yra pasirengusi ieškoti geriausio sprendimo šiuo klausimu, kuris tikrai aktualus ūkininkams ir piliečiams. Jūzo, e poi agniu. Sí, muchas gracias, presidente. En primer... Pane Jūsų. Ačiū, pane pirmininkė. Ačiū pirmiausia poniai Paulsen ir taip pat poniai Jėgliai, nes jos įdėjo labai daug pastangų tam, kad tie siūlymai tobulėtų. Tie be abejo yra sudėtingi, nes yra daugybė pakeitimų ir yra daugybė reglamentų, kuriuos bandoma sutraukti vieną. Mes pritarėme tam, kad būtų sudarytas prioritetinių lygų sąrašas. Mes taip pat norėtume pasakyti, jog šis teisės aktas yra susijęs su lygomis ir gyvūnų lygomis, su tuo, kaip tos lygos plinta, kaip jos perdodamos ir taip toliau. Na, iš tiesų yra labai rimtas tarpusavio ryšys tarp gyvūnų sveikatos, atsparumo mikrobams ir, ir taip toliau ir daugybės kitų elementų. Turime ir kitų teisės aktų. Mano manimu, nereikėtų visko vėl maišyti. Mes turime reglamentą dėl gyvūno gerbuvių ir turėtumėm ko gero apie tai labiausiai ir kalbėti. O reikia pasakyti, kad dėl gyvūnų gerbuvio egzistuoja atskiras tekstas, yra netgi ES programa skirta šiam klausimui. Visa tai turi būti aptariama direktyvoje dėl vaistų kuri dabar yra rengiama ir netrukus bus pateikta. Nereikėtų šiame reglamente supainioti visko, nes kasgi gali atsitikti, gali atsitikti taip, kad viską supainiosim. Reikėtų, kad tiems žmonėms, kuriems tekstos tekstus taikyti, viskas būtų aišku, kad jie nebūtų supainioti galutinai atsparumas antibiotikams ir gyvūnų gerbuvis, na, gal ir galima tarptų klausimų rasti kažkokį ryšį. Kai dėl eksporto Europos komisija turi sutvarkyti sanitarinių sąlygų klausimą, e, aptardama jį su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis valstybėmis. Mes manome, kad kai dėl eksporto kiekviena šalis turi turėti dvišalius susitarimus su šalimi, į kur yra eksportuojami gyvūnai. Tai yra subsidiarumos ryties klausimas, kuris neturi būti aptariamas šiame dokumente. Mes teiksime pakeitimus tam, kad galėtume surašyti tokias lygas, į kurias reikia reaguoti būtinai ir lygas, kur veiksmai nėra būtini, bet e, kurių, kur jų gali būti įmamasi. Kai kurios šalis norės galbūt įdėkti tų lygų naikinimo problema, programas, atsiprašau, ir tie sąrašai iš tikrųjų turi būti sudaryti. Klausimas būtų toks, kiek papildomai tai kainuos įvairioms administracijos struktūroms. Tikrai daug. Mes nenorėtume, kad būtų sudaryti šiaip registrų tam, kad jie būtų sudaryti. Svarbiausia yra informacija, kuri bus ten įtraukta. E, visko uniformizavimas sukils, sukels papildomų problemų. Kol kas nėra aišku, ar valstybė nori reguliuoti gyvūnų judėjimą toje pačioje valstybėje narėje ar ne. Aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad tai yra subsidiarumo, valstybių subsidiarumo srities klausimas. Ir komisija sprendžia gyvūnų gerbojo klausimus, bet tam yra kiti dokumentai. Su ponia Jėglė mes palaikome e, puikius darbinius santykius. Aš manau, kad visi apskritai sutarėm dėl svarbiausių tikslų. Bet yra ir tokių klausimų, kurie vieniems atrodo svarbesni negu kitiem. Yra tokių klausimų, kurie turi būti nuspre, išspręsti kitur ir kurie neturi kartoti šiame dokumente. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū poniai Ajuso, kolega Agnių, po tai ponas Vačiakovski. Pone pirmininkė, ačiū. Mes čia kalbame apie gyvūnų gerbuvį, regis, ar ne? ir tuo pat metu lyg e, žvelgėme tuo pačiu į gyvūnų gerbūvio klausimą. Tai, man, tai mane šiek tiek neramina, nes aš galvoju, ar nenutiks taip, kad bus bandoma sumažinti pagalbą, pavyzdžiui, gyv... paukščių augintojams. Norėčiau pateikti savo pastabas Europos komisijai. Žinau, kad E, nes čia atrodo kalbama apie snapų apkarpimą e, paukščiams, vištoms, nes jeigu tie snapai nekarpomi, jos kapoja vieną kitą. Ar Europos komisija nebando atsargiai mums prakišti mintį, kad reikėtų ko gero gelbėti gyvūnų gerbuvį tik tada, kai buvo ir, ir įsikišti tik tada, kai kyla pavojus gyvūnams. Be abejo, tas požiūris yra neprimtinas. Man pirmiausia neramu štai dėl ko Europos komisija parengė 106 deleguotusius aktus ir ta proga galės ką tik nori prakišti šį tekstą. Tiesiog patikinkit mane, kad jūs neketinate e, šiuo tekstu pasinaudoti tam, kad būtų užkirstas kelias galimybei nukirpti snapus e, paukščiams, vištoms konkrečiai. Ačiū ponui Agnių, sako pirmininkas ponas Vačiakovski, prašom. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dėkoju, pirmininkė. Gerai, kad kalbėdami apie šią strategiją kalbame apie, apie beglobius gyvūnus. Jų sterilizacija yra be abejo svarbus klausimas, tačiau visas šis klausimas tampa vis labiau subrendęs diskusija, kai kurios valstybės narės jau ėmėsi veiksmų šios rytyje ir aš manau, kad reikėtų dar kartą apie tai kalbėti. Deseniai aš ir, ir kolegos gaudavome elektroninių laiškų ir šiaip laiškų iš Rumunijos ir iš Bosnijos ir Hercegovinos. Bosnija ir Hercegovina nėra Europos Sąjungoje, bet Rumunija taip, tai yra Europos Sąjungos narė. Ši šalis turi rimtų problemų susijusių su šimtais tūkstančių beglobių gyvūnų. E, kol kas šios problemos atsprendžiamos labai sunkiai. Aš matau galėjau konstatuoti, kad šių problemų, problemos sprendimas yra prieštaraujantis bet kokiems e, principams susijusiems su humanišku elgesiu su gyvūnais ir, ir su gyvūnų gerbėjo taisyklėmis. Reikėtų užtikrinti, kad visos valstybės narės imtųsi priemonių, kad būtų užtikrinti minimalų standartai to, kaip spręsti gyvūnų problemą apskritai, įskaitant ir beglobius gyvūnus. Šiandien šis klausimas yra paliektas valstybių narių valiai. Jos gali spręsti individualiai, tačiau aš manau, kad e, būtina pasinaudoti ES autoritetu ir galiomis, kad būtų galima parodyti gerus pavyzdžius šios problemos sprendimo. Taip jau yra buvę ir manau, kad gyvūnai ir humaniškas elgesys su jais galėtų būti uh, tas pavyzdys, kurį galima būtų parodyti. Neigiamų šio tipo pavyzdžių mes turime, kai dėlgėsiu su beglobiais gyvūnais. Tai yra iš tikrųjų didžiulė problema. Neturėtume lengvabūdiškai tai pažiūrėti. Aš netrukus vyksiu į Rumuniją, rytoj jau ten vykstu ir pasižiūrėsiu, kokia iš tikrųjų ten yra situacija. Lankysiuosi beglobių gyvūnų centruose. Žinau, kad situacija ten tikrai labai sudėtinga. Tikiuosi, kad galėsime imtis priemonių ir kad šis klausimas neliks nespręstas. Be abejo, tai yra didžiulė drama, kurią išgyvena daug žmonės, nes tai yra ne tik gyvūnams drama, toks elgesys su jais. Gruodžio mėnesio pradžioje jau žinome, kad yra žmonių, kurie rūpinasi tais beglobiais gyvūnais. Jie maitina tuos gyvūnus, būdami pilni geros valios, jie bando jiems padėti. Mačiau, kad kai kurie iš tų gyvūnų netrodo sergantis, jie atrodo sveiki ir manytume, kad iš tikrųjų tiems gyvūnams reikia padėti. Ir tiesiog nieko nedaroma, laukiama, kad tie gyvūnai bus surinkti ir tiesiog išvežti iš gatvių, kur jie dabar yra niekaip jiems nepadedant. Bet aš manau, kad reikia turėti ES lygmens minimalius standartus šiai problemai spręsti. Manau, kad tokie europiniai standartai susijęs su beglobiais gyvūnais turėtų būti. Tai neturėtų būti kokia nors komercinė veikla be abejo, nes aš manau, kad šių problemų šaltinis Rumunijoje ir kitose valstybėse narėse kaip, pavyzdžiui, Lenkijoje ar kitur, mes turim šią problemą ir nenoriu vien tik pirštų baksnaut Rumunijos. Žinau, kad ir Lenkijoje situacija toli gražu nėra ideali. Tai neturėtų būti komercinė veikla, nes į rinką patenkančios kompanijos mano, kad galės e, pelno didelio sulaukti, jeigu išžudys maksimum, maksimalų skaičių be globių gyvūnų, bet taip neturėtų būti. Aš manau, kad turėtume pradėti spręsti tą problemą, pirmiausia, surengdami plačią ES masto diskusiją apie tai, nes tai yra visiems piliečiams ES svarbu. Dėkoju. Ačiū kolegai Vačikovski, Brita Reimers ir paskui atstovams suteiksime žodį iš Europos komisijos. Ačiū, noriu padėkoti kolegiai Paulson už jos pastangas rengiant šį pranešimą. stengiantis e, daugiau kaip 40 teisės aktų sudėti į vieną teisės aktą. Iš tikrųjų, tai labai plačių užmojų projektas, kurio ėmėsi komisija, tai dabar reikia labai stengtis pasirūpinti, kad jis ne, nevirstų katastrofa. Na, aišku, kad bus labai sudėtinga ir visam sektoriui prisiderinti prie tų pasikeitimų, prie, to, prie tų naujovių. Daug kas keisis, tai turim būti atsargus. Uh, pagalvoti apie tai. Aišku, kad mums reikia mm, visoje Europoje galiojančios bendros procedūros, kuri leistų užkirsti kelią problemams. Pavyzdžiui, Rusija turėjo problemų su Afrikos keulių maru vos prieš kelias dienas ir Europoje nustatyta tokių atskirų atvejų, taigi turint omenyje, kad mm, mūsų valstybės uh, turi tam tikros specifikos kiekviena procedūrų prasme. Tai gali būti labai sudėtinga imtis bendrų veiksmų iš vien, bet to reikia. Nes jeigu dirbsime visi kartu, tai tada daug greičiau, daug efektyviau kovosime su tokių lygų plitimu ir nebus didesnių išlaidų sukelta uh, ūkininkams ar, mm, ar, ar tam sektoriui visam. Aišku, reikės valstybių narių atitinkamų inspekcijų sistemų, tikrinimo sistemų, tai čia atskiras dalykas. Bet svarbu, kad kitos šalis nepasinaudotų tokiais dalykais kaip pretekstų blokuoti importą iš mūsų. Uh, vien dėl to, kad e, tai yra kažkokia tai naujovė, tai dar nereiškia, kad senoji sistema buvo bloga. Uh, tai mes neturėtumėm išmesti lauk visko ir, ir, ir gero ir blogo. Reikia palikti tuos elementus, kurie yra geri, kurie yra užsitarnavę žmonių pasitikėjimą. Tai iš tų dalykų daug ką reikia perkelti. Ir, ir per deleguotus aktus taip pat. Aišku, jeigu viską pasižiūri, tai turbūt dabar paketas didesnis nei visa mm, žemės ūkio reformai. Pažiūrėkite, kiek yra deleguotų aktų. Mes žinome per žemės ūkio reformą. Pavojus yra tas, kad komisija parodys didžiulį nepasitikėjimą parlamentų. Bet yra tam tikri dalykai, kuriuos turime nuspręsti parlamente. Tik tie, kad tiesiog mūsų užtvindė komisija tais deleguotais aktais ir galbūt ne visuomet mums tikrai pavyks padaryti savo tą parlamentinės priežiūros, parlamentinės kontrolės darbą tinkamai. Dabar staiga šios komisijos kadencijos pabaigoje ant stalų atkeliauja štai tokie šūsnis dokumentų. Man tai yra negeras ženklas. Aš iš viso būčiau linkusi viską iškart atmesti. Man atrodo, kad tikrai bent jau rimtą kritiką reikėtų išsakyti. Tuo klausimą reikia labai aiškiai sakyti mūsų poziciją, nes dabar yra mm, milžiniškas darbas, kurį reikia atlikti iki vidurnačio likus visai nedaug. Taip sakant, taigi labai sunku drąsinti piliečius, kad jie įsitrauktų visą tai, kas vyksta Europoje, raginti juos eiti prie balsadėžių, kai štai taip yra dirbama. Nepasitikėjimas yra iš tikrųjų didelis, jeigu prit, yra tiek daug deleguotų aktų ir tiesiog tik tai viskam reikia pritarti. Uh, Mes turime būti atsargus šiuo klausimu, galvant apie šį teisėkūrinį paketą. Mes tikrai puikiai žinome, kokia buvo patirtis su žemės ūkio reforma. Tai ir čia turime būti labai atsargus. Pirmininkas, ačiū, Brita. O dabar žodis komisijai Vaslodoma. E, ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Polson taip pat ir šešėliniams pranešėjams už visą jų atliktą darbą, tobulinant komisijos pirminį pasiūlymą. Aišku, laiko nedaug, tai aš tik tai kelis dalykus galėsiu aptarti. Aš gal tada sureaguosiu į tuos momentus, kuriuos iškėlė bent keli nariai, ne vienas, nes tai aišku, kad politinė jų reikšmė yra didesnė. Pavadinimas. Pavadinimas yra gyvūnų sveikata. Taigi mm, pasiūlymas mė yra gyvūnų sveikata, bet pasiūlyme suteltas dėmesys į užkričiamas lygas. Galima tobulinti pavadinimą, galima įkeisti, galima diskutuoti to klausimu, bet aišku, pavadinimas taisyklės turi atspindėti teisės akto tikslą, paskirtį. Ir akivaizdu, kad tai nėra gyvūnų gerovė. Matėte komisijos pasiūlymą dėl gyvūnų gerovės klonavimas gali būti pavojus gyvūnų geroviai, bet vėlgi gyvūnų gerovė nėra šio teisės akto paskirtis toliau. Snapų apkarpimas. Vėlgi, tai nėra šio pasiūlymo e, taikymos ryties dalykas. Komisija nenori reglamentuoti šio klausimo, bent jau šiame teisės akte. Taip pat ir dėl gyvūnų pervežimo. Uh, Manau, kad mes visi puikiai suprantame, kad gyvūnų pervežimas, pažiūrėjau, iš Suomijos į Kanarų salas gali sukelti labai rimtą pavojų gyvūnų geroviai. Bet ne, mm, su, nebūtinai užtečiamų lygų pavojų. Pervežimas galbūt, pavyzdžiui, vos kelių šimtų kilometrų atstumu iš Vokietijos, tarkim, a, gretimą šalį e, gyvūnų sveikatos požiūrių gali būti netgi pavojingesnis. Bet e, tai nereiškia, kad mes nenorime, neketiname reglamentuoti gyvūnų pervežimo atitinkamų būdų, kad būtų galima užkirsti kelią užkrečiamoms lygoms. E, pone Jėglė ir pone Jūsų išsakė skirtingas nuomonės. Akivaizdu, kad pozicijos išsiskiria tam tikrais klausimais. Komisija mano, kad ji yra suradusi tikrai gerą pusiausvirą. Jeigu pažvelgtumėm į reglamentą dėl pervežimo valstybės viduje, komisija yra pasakiusi, kad tam tikri principai dėl gyvūnų pervežimo turi būti taikomi ir valstybės viduje jeigu vienoje, viename ūkija yra kažkokios lygos proveržys, negali gyvūnų iš to ūkio pervežti į kitą ūkį, kuriame tos lygos nėra, nesvarbu, ar tie ūkiai būtų toje pačioje valstybė narėje ar skirtingose valstybėse narėse. Taigi būtina reglamentuoti tokį gyvūnų pervežimą tokiu aspektu. Aišku, kad gyvūnų pervežimo reglamentavimas uh, jau po to turi būti detalesnis, kai eina kalba apie pervežimą iš vienos valstybės narės į kitą. Toliau kitas klausimas, kuris buvo keltas, tai yra mm, gyvūnai, kurie priklauso kažkokiam šeimininkui ir gyvūnai, kurie yra beglobiai ar, ar nepriklauso šeimininkui svarbiausia komisijai buvo būtent tai, kas yra susijęs su gyvūnų lygomis ir patikrinimais. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks tai gyvūnas, kuris turi šeimininką, tai tam patikrinti, ar jis užkaisas ar ne, galima vienokiu būdu. Tačiau, kai eina kalba apie gyvūną, kuris neturi šeimininko, tai, kurio nekontroliuoja žmogus, tai aišku, kad čia situacija yra visiškai kitokia. Čia yra skirtingos kategorijos. Dabar uh, turint omenyje tai kaip, kad yra tam tikris skirtingi dalykai, kaip gali patikrinimus atlikti. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks tai buvęs beglobis, šuo, kuris, tai kažkoks žmogus paėmė jau globoti ir augina, tai yra vienas dalykas, kitas dalykas yra laukiniai gyvūnai ir taip toliau. Reikia turėti omenyje, kad svarbiausia yra kontroliuoti lygas. Tai yra mūsų pas, paskirtis. Dabar beglobiai šunys komisija puikiai supranta, kad tai yra labai rimta problema. Dėl tos priežasties visuomenė skiria didžiulį dėmesį šiam klausimui, parlamentas taip pat. Mes pažvelgėme iš teisės, teisinio požiūrio. Komisaras Bar parašė laišką, raštą mm, Rumunijos atitinkamam ministrui ir išdėstė savo poziciją. ES neturi įgaliojimų kontroliuoti beglobių šunų populacijos. Tai nėra e, žemės ūkio gyvūnai, tai nėra naminiai gyvūnai, taigi jie nepatenka į sutarties 30 straipsnio taikymas rytį. Aišku, galima diskutuoti tą klausimą, tai būtų galbūt naudinga įvertinant teisinės ribas, teisinius apribojimus. Tačiau plačiau pažvelgus į šį komisijos pasiūlymą, jo tikslas yra kontroliuoti gyvūnų ligas, o ne apsaugoti beglobius šunis Komisija puikiai suvokia, kokio masto yra ta problema, tačiau ji nepatenka iš šio pasiūlymo taikymo sritį. Dabar gyvūnų identifikavimas. Prieš daug metų parlamente buvo iškeltas tas klausimas, Puikiai atsimenu tą klausimą, kad komisija turi tiek daug deleguotų galių buvo pasiūlyta, kad komisija turėtų tokias deleguotas galės šioje srityje. Ir iš tikrųjų dažnai kalbame šiais klausimais su parlamento nariais ir mm, dažnai sakome, kad mums reikia daugiau lankstumo, ypač dėl taisyklių susijusių su gyvūnų identifikavimo, ypač tas pasakytina apie avis. Esmė yra ta, kad komisija neturėjo pakankamai lankstumo galimybių pagal galiojančius teisės aktus, kad suteiktų išimtis, leisti nukrypti nuo nuostatų, kai nekalba apie avių ir oškų identifikavimą. Komisija panaudojo maksimaliai, kiek turėjo e, savo galioje teisės spręsti savo nuožiūrą pagal sutartis, bet negalėjo eiti toliau. Taigi aš paprašyčiau, ponas Mit, pamastyti ir apie tai. Mes negalime tiesiog uh, atsimti iš komisijos lankstumo tokiu klausimu ir, ir, ir kažko tikėtis, tai būtų pernelik rizikinga. Dabar, um, atsparumas mikrobams. Komisijos pasiūlymas šiuo aspektu yra tik vienas iš aspektų, ką komisija ketina padaryti, ką įsipareigojus yra padaryti, kad uh, gerintų šio reiškinio kontrolę, suvaldymą. E, tai čia mes kalbame apie pasiūlymą dėl gyvūnų sveikatos. Atitinkamai. Tas atsparumas mikrobams yra vienas e, iš aspektų, kurias kelia parlamentas ką ponė Ajuso paminėjo, tai nėra šio pasiūlymo taikymos rytis srityje, tačiau galbūt patektų į kito pasiūlymo taikymą srityje, jeigu tas pasiūlymas turėtų pasirodyti po kelių savaičių dėl veterinarinių vaistų. Toliau dar ką ponia Ajuso minėjo. E, šiame pasiūlyme mes tik tai nukopijuojame labai nedideliais pakeitimais maisto įstatymus. Nieko čia mes neišradinėjame. Tik tai stengiamės šiame gyvūnų sveikatos teisės akte pasiūlyti tai, kas jau yra patvirtinti 2002 metų reglamente 178. Aš stengiausi trumpai kalbėti, bet atsakyti daugumą klausimų. Ačiū. Ačiū. Dabar žodį vėl suteiksiu poniai Polsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti visiems savo kolegoms. Ir nežiūrinti tai, kad dabar kol kas dar nesutarėme dėl visų aspektų, nežiūrinti tai, manau, kad e, palaipsniui po truputį mes pasieksime bendrą, e, bendro sutarimo poziciją. tos minėtos naikinimo e, programos yra savanoriškos programos. Valstybės narės pačios nusprendžia, e, kokiu veiksmu jos nori imtis. Ir po to jos e, turi informuoti komisiją apie veiksmus, kurių ketinas imtis. Tačiau jos neprivalo iš anksto prašyti komisijos leidimo. Uh, spręsti ta, tas problemas kokiu nors būdu. E, sprendimas mm, naikinti kokią nors grupę gyvūnų priimamas dėl to, kad jie, kad jie tampa problema. E, dabar norėčiau ką pasakyti dėl beglobių gyvūnų. E, atrodo, kad čia iškyla konkreti problema. Tie gyvūnai gali būti infekcijų šaltiniu ir būtina tą situaciją kontroliuoti. Tačiau kaip reaguoti? Ir būtent dėl to keliu šį klausimą ir apie tai kalbu savo pasiūlymo tekste. Manau, kad teisinis teisės akto tekstas neturi būti pernelyg e, su, suvaržantis, pernelyg detalus, tai reikia palikti laisvės valstybėms narėms pačios, iki toliau atsparumas e, lygų sukėlėjams. Manau, kad gyvūnams e, skiriamas gydimas yra toks pat aktualus E, dalykas kaip ir gyvūnų pervežimas. Reikėtų pasitelkti jau galiojančius teisės aktus, kokias nuostatos jose e, egzistuoja ir, ir, ir atsižvelgti tai rengiančias nuostatas. E, principas yra, principai yra vienas dalykas, o smulkmenos detalus reglamentavimas yra kitas dalykas. Trečiadienį turėsime galimybę padiskutuoti tai šešėlinių pranešėjų susitikime ir pratesti mūsų diskusiją. Aš tikiuosi, kad mums pavyks parengti E, priimtinų kompromisų. Bet kaip suprantate, kompromisas reiškia, kad visi kažko turi paukoti, kažką turi paukoti, kad būtų rastas visiems sprendimas. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponia Paulsen. Dabar e, galime Perti prie kito punkto. Prieš tai noriu pasveikinti ponę Paulsen. Noriu priminti, kad dėl šio pranešimo balsuosime vasario 11. -ąją. Ir dabar ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Apsaugos nuo augalų kenksmingų organizmų priemonės. Ši, šis šio pasiūlymo tikslas užtikrinti geresnę apsaugą vidaus rinkoje nuo kenksmingų žinomų ir nežinomų organizmų. E, pateikta 30, virš 300 pakeitimų, iš jų apie 40 pateikė pranešėja. Aplinkosaugos ir teisės reikalų komitetai e, parengė savo nuomonės šiam pranešimui praėjusią savaitę. Ir dabar suteiksiu žodį pranešėjui pristatyti šį klausimą, o paskui vyks diskusijos. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, noriu pristatyti naujas informaciją susijusią su mano pranešimo rengimu. Tai pranešimas dėl komisijos pasiūlymo dėl um, auga, apsaugos nuo augalų kenksmingų organizmų priemonių, kaip jau minėta. pateikti 330 pakeitimų mano pranešimui vien šiame komitete. Šią, e, šį pranešimą taip pat svarstė Envi komitetas. Ponas Oreste Rosi iš APP frakcijos buvo nuomonės rengėjas. Komitetas dėl savo nuomonės balsavo praėjusią savaitę ir iki šiol uh, šios nuomonės, sutvarkytos nuomonės dar negavome ir dar neturime viso pakeitimų sąrašo. Tikiuosi, kad gausime ją šią savaitę. Envi komitetas iš viso pakeitė, pateikė 180 pakeitimų ir 6 kompromisinius pakeitimus. Kaip jau minėta, nuomonė rengė ir jūri komitetas šiam pranešimui. Tai buvo nuomonė dėl pasiūlymo bendro e, teisinio pagrindo. Jūri komitete mm, už nuomonę buvo atsakinga ponia Evelin Regner iš socialdemokratų frakcijos. Jūri komiteto nuomonė konstatuojamas vienas dalykas. Tai yra e, nereikė, kad nereikėtų remtis ES veikimo sutarties 191 straipsnių, nes anot to komiteto nuomonės tai nėra tinkamas teisinis pagrindas. Dar nežinome, dar, ne, kaip jūs sakiau, negavome e, pakeitimų siūlymų nei iš jūrį, nei iš envi komiteto, bet manau, kad kai kurie iš jų bus tapatus ir todėl reikės kruopšiai paruošti balsavimo sąrašą. Tikiuosi, kad tai pavyks padaryti šią, šios savaitės eigoje ir tikiuosi, kad kitą savaitę Strasbūre įvyks dar vienas šešėlinių pranešėjų susitikimas. Drauge, manau, parengsime kompromisinius pasiūlymus. Šį klausimą jau svarsėme savo paskutinėme e, posėdėje ir iki šiol yra identifikuotos keturios e, sritis, keturi klausimai, kuriais daugiausia pakeitimų pateikta agri komitete. Manau, kad tais klausimais e, įmanomi kompromisiniai pasiūlymai. Kalbant apie Envi komiteto pakeitimų pasiūlymus, e, jų dar nesulaukėme, jų dar negavome, juos peržiūrėsime kitą savaitę ir parengsime kompromisinius pasiūlymus visiems pakeitimams, kurie mums bus nepateikti. Rengsime kompromisus, kurie būtų priimtini komiteto narių daugumai, kad kiek įmanoma sutrumpintumėme balsavimą. Tačiau, kita vertus, neman, nemanau, kad kompromisinių pakeitimų sąrašas galėtų būti ilgas. Kaip jau sakiau, diskusijose pagrindinai svarstėme keturias keturis svarbiausius klausimus ir e, manau, kad būt, turėtų būti parengta apie dešimt kompromisinių pasiūlymų. Pakeitimai, kai kurie pakeitimai prieštarauja vieni kitiems ir e, jų pagrindų nebus lengva parengti kompromisinius pasiūlymus, kai kuriais atvejais tai, bus, tai būtų neįmanoma. Kitu atveju, taigi, jeigu nepavyktų visko sutrumpinti, mūsų lauktų labai ilgas balsavimas dėl 500 pakeitimų. Taigi tokia situacija su mano pranešimo svarstymu. Norėčiau kitą antradienį surenkti dar vieną šešėlinių pranešėjų susitikimą ir draugė su jais aptarti kompromisinių pasiūlymų konkrečias formuluotės bei balsavimo sąrašą. Viskas priklausys nuo to, kaip, koks balsavimo sąrašas bus parengtas ir kaip pakeitimai bus sugrupuoti į grupės. E, kalbant apie pačius pakeitimus, juose yra nemažai prieštaringų temų. Ir aš išvelgiu tris svarbiausias problemas. Visų pirma, viso pasiūlymo paketo teritorinė prieptis. Tai yra sprendžiama, svarstama, ar tas pasiūlymas galios visai ES teritorijai, ar e, kai kuriems regionams jis bus netaikomas. Kita problema susijusių su su uh, galimybė suteikti komisijai galės keisti kenkėjų sąrašą ar uh, numatyti, kad tas kenkėjų sąrašas yra įtraukiamas į rengiamą teisės aktą ir tuomet uh, to sąrašo E, keitimas turės vykti pasitelkus įprastinę teisėkuros procedūrą. Dar vienas e, e, probleminis aspektas, ar mes norime renkti pozityvų ar negatyvų augalų kenkėjų sąrašą, ypač kai jie yra importuojami į Europos Sąjungą. Tai kitaip sakant, ar mes norime, kad galiotų 40 straipsnis ar ne, ar mes norime baigtinio draudžiamų organizmų sąrašo, kurių negalima įvežti į Europos Sąjungą. Tai užtikrintų didesnį teisinį iškumą ir sumažintų administracinę naštą. Kita alternatyva būtų numatyti prievolę peržiūrėti visus importuojamus organizmus įvežams Europos Sąjungą. Tai e, sukurtų ženkliai didesnę administracinę naštą ir ji tektų ES e pasienio valstybėms. Apie tai kalbama pakeitimuose, bet manau, kad detaliau tai galėsime aptarti diskusijų metu. Dėkoju uždėmesi ir tuo baigiu savo pasisakymą. Ačiū pranešėjui. Dabar prasidės diskusijos. Nemažai kolegų užsirašė ponas Tarabela. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu tokį neįlinį prašymą. Kolegos prašė kalbėti jų vardu, kurių antras yra ponas Andriju ir prieš tai kita kolegė. A, nežinau, ar turėčiau pristatyti abiejų nuomonę, nuomonę abiejų kartu ar ne? Kaip manote, ar abiejų kolegų nuomonę kartu? Taip? Taip, gerai. Tad pirmiausia šešėlinės pranešėjos ponos Viorika Dančila vardu. Norėčiau pasakyti štai ką. Tekstą gavau valandą iki komiteto posėdžių, tad pristatysiu in English, angliškai šią, šį tekstą. E, šią temą ponė Dančila džiaugiasi komisijos siūlymu, kur numatytos apsaugos priemonės susijusios su augalų apsauga nuo kenksmingų organizmų. E, Čia kalbama apie medžiagas, kurios turi neigiamą poveikį aplinkai žemės ūkioje, žemės ūkio pramoniai. E, kolegė Dančila nurodo be kita ko būtinybę, kad būtų priimtos reikiamos priemonės šioje srityje. E, Pone Dančila mano, kad būtina imtis geriausių priemonių įvertinant ją sienos, ap, sienų apsaugos požiūrių, ne tik žvelgiant į ekonominę perspektyvą. Ir Visą tai tam, kad būtų galima tinkai apsaugoti mūsų ūkininkus. Visos priemonės, kurios siūlytos yra apsaugoti augalus nuo kenksmingų organizmų, turi būti tokios, kurios padėtų užtikrinti, kad suinteresuoti subjektai elgtųsi taikydami reikiamas atsargumo priemonės ir geriausią praktiką, kad jie dirbs remdamiesi tvarumo principais, kad būtų galima apsaugoti Europos žemės ūkį, žmonių sveikatą ir aplinką. Tiek kolegės Dančila vardu. O dabar Kolega Andrijo taip pat negali dalyvauti šiame posėdėje. Jis e, prašo atsiprašyti jo vardu ir jis norėjo pabrėžti e, šio teisės akto vieną iš svarbiausių aspektų. E, Europos komisija to nesiūlo keisti. Yra kalbama apie importuojamų augalų kontrolę, siekiant išsiaiškinti, ar jie, jų dėka neįvežamos kengsmingos medžiagos. E, reguliavimo šioje srityje labai trūksto. 77 metais, jeigu buvo priimtas panašus tekstas ir tai jis yra labai neišsamus, reikėtų sudaryti sąrašą e, tokių produktų, kuriuos reikėtų kontroliuoti pasienyje, dar iki importuojant augalus ir paskui e, augalai galėtų būti importuojami jų papildomai nebekontroliuojant. Norime pasakyti, kad valstybės narės vykdo tam tikrą kontrolę ir čia iškyla daug problemų tiek įvežant e, tokius gaminius, kurie nėra būtinai kontroliuojami, kitigi jų yra įtraukti į tą negatyvių e, produktų sąrašą. Neatsižvelgiama yra pakankamai į trečiasias kilmės valstybės Pavyzdžiui, Indija, Tailandas, Demonikos Respublika, Pietų Afrika yra to šalis, kurių produkcija nepakankamai kontroliuojama. Užtenka, kad augalai būtų palaistyti parazitais užkėstų vandeniu. Čia kalbama apie egzotinius augalus. Jų rizika nevertinama. Pavyzdžiui, guajavas augalai arba e, kalendro šaknis manioka ir kiti augalai, kurie gali būti netinkamai laist vystomi ar prižiūrimi. Muselės, baltosios muselės arba kitos muselės arba kiti vabžiai gali būti labai pavojingi vaisių ir daržovių auginimui, kad būtų galima tinkamai kovoti su tais importuojamais organizmais, kurie patenka Europos Sąjungo, tenka paskui naudoti pesticidus, kas netitinka politikos mažinti pesticidų vartojimą. Dėl to reikėtų sugriežtinti pasienio kontrolę. 3 procentus sudaro tie importuojami e, vaisiai. E, būtina remtis auditu, kuris buvo atliktas ir būtina griežčiau kontroliuoti importuojamus vaisius ir daržovės. Turimos priemonės neleidžia kol kas efektyviai apsaugoti ES teritorijos nuo naujų kenksmingų organizmų patekimo iš trečiųjų šalių. Europos komisija neatsižvelgia į šias problemas, tiesiog nemanoma keisti egzistuojančios sistemos. Tuo tarpu buvo paprašyta sustabdyti kaukurių augalų importą iš Indijos. Praeitą savaitę dėl to buvo balsuota. Daugelis ES valstybių, tarp kurių Rumunija, Vokietija, Prancūzija, Danija, E, Austrija, Ispanija, Belgija, Lietuva, Čekijos Respublika, Slovakijos Respublika ir Vengrija prašo tokių priemonių ir kitos šalis neprieštarauja tam. Esant tokiam kontekstui, kolega Andrijui prašo, kad ES priimtų naują globalę strategiją, kuri būtų prevencinio paužio ir kurios esmė būtų e, prižiūrėti fitosanitarinę riziką susijusios importuojamos augalais E, ir taip pat būtina sudaryti pozityvų, taip vadinamą sąrašą šalių, iš kur galima importuoti be papildomas kontrolės augalus. Ir ta nauja strategija būtų visiškai suderinama su konvencija, kur kalbama apie augalų apsaugą, bei taip pat su PPO sanitarijos ir fitosanitarijos dokumentais. Yra du argumentai, kurie remia šios strategijos būtinybę. E, dabar galiojantis teisės aktai nėra visiškai efektyvūs, daugelis mūsų prekybos partnerių, tokių kaip Rusija, Japonija, JAV, Tailandas, Brazilija, Vietnamas ir kiti taiko šią strategiją. E, naudojasi tiksliau jos, nes augalai gali lengviau patekti ES rinką, na, o e, kadangi abipusiškumo principas netaikomas, ES tais privalumus pasinaudoti negali. Jok E, joks importas į tas šalis, mano paminėtas, yra neleidžiamas, jeigu negaunamas šalis, e, šalies, kuri nori importuoti leidimas. E, dokumentus turi pakeisti ir tas, kas siunčia augalus į minėtas šalis. Taigi mes ES esam blogiau apsaugoti ir turime blogesnę prieigą prie išorės rinkų, negu suteikiame prieigą prie savo rinkų. Tai lygiai tas pats gyvulininkystės sektorių, kad būtų galima kovoti prieš infekcinės lygas, patenkančias į ES iš trečiųjų šalių. Pone Paulson gali patvirtinti, kad situacija yra tokia pati. Norėčiau apibendrinai pasakydamas, kad kolega Andriu pateikė 10 pakeitimų, kai dėl augalų importo kontrolės, pritariu jo nuomonį Tai yra labai nuseklus paketas ir, kaip ir norėjo pranešėjas, yra numatytas palaipsninis įdėgymas per trijų metų laikotarpį naujos strategijos, kuri padėtų valstybėms narėms prisitaikyti prie naujo požiūrio taikymo. 228.331 e, gyvūnų sveikatos reglamento straipsniai numato tokias galimybės reikėtų, kad būtų panašios, numatytos panašios taisyklės visiems e, augalams susijusiems su importu. Aš manau, kad būsiu jau išdėstęs pagrindinės kolegos mintis. Čia yra kolegos mintis, pono Andrijo mintis, bet aš galėčiau pasakyti, kad nors asmeniškai savo nuomonės nesakau, aš visiškai pritariu tam, ką sakė mano kolega Andrijo. Ačiū. Bene, grazie, Mark. E ora Ajuso e poi Britta Reimers. Ačiū. Ajuso. Gracias, presidente. Muchas gracias también al ponente. Estamos... Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjui. Kalbame apie reglamentą, kuris svarstamas lygiai grečiai su reglamentu dėl gyvūnų sveikatos, taigi stengiamės užkirsti kelią epidemijoms, kurios gali patekti į ES, stengiamės išnaikinti jas, taigi visiškai pritariu pranešėjui būtina reikalauti, kad e, patys atokiausi ultraperiferiniai regionai būtų neįtraukti, kadangi kai kuria prasme e, tie regionai yra laikomi ne Europos Sąjungos dalimi, nežinau, ar tai atitiktų jų interesus, bet e, aš taip pat pritarčiau tam, kad nereiktų leisti valstybėms narėms pritaikyti griežtesnių priemonių savo teritorijoje, nes tai susilpnintų bendrą sistemą. Reikia visiškai kontroliuoti augalus, kurie patenka ES, ar tai būtų kažkokiuose tai siuntiniuose, ar tai būtų keleivių bagaže. Nepamirškime, kokių problemų turėjom su apelsinais Ispanijoje. Uh, kitose viduržėmio jūros valstybėse. Labai lengva žmonėms atsivežti, pavyzdžiui, užkriestų apelsinų iš Kalifornijos, tarkim, savo lagaminuose. Ir vis tik tai mes prieštaraujame komisijos tikslui reglamentuoti eksportą į nevalstybės narės. Tas pats pasakytina apie gyvūnų sveikatos teisės aktą. Kas svarbiausia, kad būtų vieninga leidimų sistema. Pavyzdžiui, Ispanijoje turime šimtus skirtingų E, gyvūnų sveikatos formų, taikomų priklausomai to, koks yra susitarimas su konkrečia valstybė, kurią eksportuojame, kadangi labai daug eksportuojame um, vaisių ir daržovių, tai mes norėtumėm, kad šis teisės aktas būtų taikomas tik tai importui, ne eksportui. Jeigu pažiūrėtumėm pagrindinį teisės aktą, yra įvairių tipų epidemijos, kurios kelia pavojų. Uh, ir aišku, kad jos turi būti aptartos pagrindinėme teisės akte. Mūsų pakeitimų tikslas yra riboti mm, saugomų teritorijų mastą, kad ne tos priemonės, kurias reikėtų taikyti, prevencinės priemonės, kurios pernelik daug nejudėtų po teritoriją. Uh, reikėtų leisti importą tik tai iš autorizuotų valstybių, kaip ir su gyvūnų sveikatos reglamentu. Problema su augalais yra ta, kad pavyzdžiui buvo palmių uh, e, lygų dėl problema, dėl, kuomet buvo užkrėsti tie augalai, tai problema išsiplėtė po visą uh, viduržėmio regioną ir viduržėmio jūros regioną. Taigi reikia leisti importą iš vis, tik tai iš autorizuotų valstybių, kaip kad su gyvūnų sveikata. O po to turi būti jau konkretus autorizavimo procesas taikomas kitom, kitiems pasaulio regionams. Kai kurie pasaulio regionai leidžia neribotai importuoti augalus ir gyvūnus kitur. Kontrolė yra nepaprastai griežta, pavyzdžiui, JAV. Pabandykite įsivežti bet kokį augalą į JAV. Taigi mums reikia geresnės apsaugos e, nuo lygų, kurios mm, patenka iš tų valstybių, kurios nesilaiko tokių, valst, tokių taisyklių, kaip mes laikomės. Taigi, e, eksportui taikymkime savo nacionalinės taisyklės, o šį teisės aktą taikykim importui. Akivaizdu, kad yra ir kita problema. Bandome kovoti su tokiamis lygomis, o pietų valstybėse reikia nepamiršti, kad yra labai daug vabžių, daug daugiau vabžių. Uh, Ir nėra jokios galimybės e, sukontroliuoti tuos vabzdžius, ypač kai jie yra, patenka kartu su importuojamais augalais. Äh, Ačiū. Pranešimo projektas tikrai žengia reikalingą kryptimį, reikia viską harmonizuoti, suderinti ir sumažinti biurokratinę naštą valstybėms narėms, bet ypač valdžios institucijoms. Ir taip pat labai svarbu, kad būtų mažiau biurokratijos gamintojams ir operatoriams, subjektams, kurie veikia šioje srityje. Um, biurokratijos mažinimas yra ne vien tik tai, e, jo tikslas yra ne vien tik tai e, palengvinti gyvenimą valdžios institucijoms, tai jis reiškia, kad reikia palengvinti gyvenimą ir galutiniams vartotojams, e, tiems, kurie veikia toje srityje. Ir aš gan kritiškai žiūriu į tokius teisės aktus, nes kartais tie tobulinimai veikia neigiamai ir Čia aš nežinau, ar, ar tikrai pagerinsim situaciją. Turim rimtai pamastyti, jeigu norime kovoti su augalų lygomis efektyviai, tai reikėtų galvoti galbūt apie tam tikras licencijas dėl pesticidų, pavyzdžiui, trumpalaikiu laikotarpiu. laikotarpiu kad būtų galima kovoti su kenkėjais, e, ypač kai galvojame apie ūkius, kurių išgyvenimas išgyvenimui yra kilęs pavojus. Tai reikia galvoti vis tik tai apie, mm, pavyzdžiui, laiką, kuris ar skirtas notifikavimui, pranešimui, ūkiai, vaisių augintojai, pavyzdžiui, jeigu aptinka kažkokį tai kenkėją, jie visų pirma bando patys tą kenkėją išnaikinti nes jeigu jie notifikuoja apie tą kenkėją, praneša apie tą kenkėją, tai tada jų visas sodininkystės ūkis uždaromas, tai yra nuostoliai ir taip toliau. Reikia galvoti vis tik tai, kaip trumpinti tą laiką, per kurį leidžiama pranešti mm, apie kenkėją, nes kuo greičiau apie jį e, praneši, tuo greičiau galima jį išnaikinti, tuo mažesnė yra bėda, aišku. Reikia galvoti taip pat apie sąrašus, ką daryti, ar tai turi būti pozityvus ar neigiami, teigiami ar neigiami sąrašai. Reikia nepamiršti, kad jeigu bus, pavyzdžiui, sąrašai, kur, ką negalima importuoti, tai paskui, tarkim, pašarų atveju ar, ar, ar kitose tam tikrose srityse gali kilti problemų sodininkystės sektoriui gali būti padarytas didžiulis poveikis, pavyzdžiui, jeigu kažkoks augalas taiga patenka į tą neigiamą sąrašą, tai gali pakenkti mm, sodininkystės ūkiams. Bet to taip, kenkėjai tiesa, kenkėjus gali importuoti turistai. Ir reikia tai turėti omenyje. Tai su kiekviena priemonė, kurią mes tvirtiname, reikia galvoti, ar ji bus tvari, tinkama, ar ji nesukurs dar didesnės spragos, kuri gali sukelti dar didesnę žalą ir nuostolius. tai mums reikia daugiau prognozojamumo ir skaidrumo ūkio subjektams kurie dirba šiame sektoriuje, kad tai nebūtų, kad vienas dalykas vieną dieną patvirtinamas, kitas kitą dieną, nes paskui ūkio subjektams sunku prisitaikyti. Kuo daugiau yra prognozuojamumo, tuo mažiau biurokratijos reikia to, taip žiūrėti šį teisės aktą. Toliau deleguotų aktų skaičius, jau kas buvo sakyta, yra aktualu ir čia, kad um, komisija nori daugiau lankstumo, todėl daugiau deleguotų aktų, tačiau reikia nepamiršti, kad Europos parlamentas yra demokratiškai išrinktas ir jis turi priimti sprendimus, o mm, komisija paskui tą lankstumą gali panaudoti autonomiškai dėl politinių tikslų, ne vien tik tai dėl techninių administracinių tikslų, bet administracinė valdžia turi įgyvendinti teisės aktus ir tas lankstumas yra reikalingas tik tai įgyvendinimui ištikrinti. Bet at, kartais ta administracinė valdžia nori panaudoti tos įgaliojimus dėl politinių tikslų ir mes to negalime leisti. Mes galvojame apie savo piliečius, mes galvojame, kaip viskas turėtų efektyviai būti paskirsto tarp teisėkurnės ir vykdomosios valdžios. Vykdomoji valdžia turi būti prižiūrima parlament, per parlamentinę kontrolę. Taigi mes turime priimti sprendimus kartu su taryba. Per nelik daug deleguotų aktų, kai yra, tai atveria duris politiškai orientuotai administraciniai valdžiai veikti. Ačiū toliau Žozė Bovė ir Rans Garcia. Dėkoju, labai trumpai. Ši tema iš tikrųjų ypatingos svarbos, tačiau turime labai įdėmiai pasižiūrėti, kaip elgtis importo srityje, nes suklysti čia nesunku. Buvo paminėtos kai kurios šalis, ką tik tai. Pirmiausia, ponas Terabela pristatė kolegos Andrijoje poziciją. Ir čia be abejo galima tam tikrą painiavą. Reikia pasižiūrėti tai, kad tam tikrų produktų atmetimas nebūtų palaikomas kaip e, nebūtų palaikomas netarifiniu barjeru. Nes pavyzdžiui, e, dėl augalų egzistuoja tam tikros problemos ir kai kuriuose šalyse tos problemos negali pasikartoti, tos kai kuriuose šalyse tos problemos negali pasikartoti pas mus. Tad vykant, vykdant kontrolę, EFSA turėtų jai, atlikti jai tenkantį vaidmenį, kad nebūtume apkaltinti tuo, kad darome netarifinės kliūtis augalų e, apsaugos rytyje. Kitas dalykas dėl nuoseklumo, dėl kovos su kai kuriais organizmais. Buvo diskutuojama dėl e, gelininkystės praėjusią savaitę. Buvo parengta visa schema dėl kovos su problemomis. Ten kalbama apie traktavimo hierarchiją, pradedant nuo mechaninių priemonių, paskui nuo techninių priemonių ir paskui baigiama cheminėmis priemonėmis. Aš manau, kad čia irgi reikia laikytis nuoseklios pozicijos, jeigu turime vieną tekstą, kur yra pasakyta kažkas apie sodininkystę, negalime priimti kitokių dokumentų, kur būtų numatyti priešinki dalykai, negu tam pasakyta tekste, kurį esame priėmę. Būtina, kad pakeitimai, kuriuos pateikėme, e, būtų tinkamai įvertinti ir aš manau, kad kompromisą kitą savaitę mes rasime. Ačiū. Erans Garcia. E poi... Toliau, ponė Herans Garcia, o po to ponas Kapulos Santos. Ačiū pirmininkė. Visiškai pritariu ponios Jūso išsakytiems mintims dėl to, kas aktualu Ispanijai, svarstant šį, šio pasiūlymo tekstą. Bet norėčiau daugiau dėmesio sutelkti į tai, kad komisija nueina šiek tiek per toli kai kuriuose sritise. Manau, kad ji netgi uh, kišasi į valstybių narių kompetenciją. Čia turime nepamiršti subsidiarumo principo ir komisija nesilaiko numatyto teisinio pagrindo, ji nueina toliau ir bando kištis į valstybių narių reikalus ir perimti joms priklausančias galės. Manau, kad komisija teisingai pasielgė įtraukdama e, privalomų kriterijų sąrašą, kurias privalu tenkinti. E, ir valstybės narės nusprendžia, kam suteikti kontrolės galės. Komisija atrodo bando pasiimti tas galės iš valstybių narių ir komisija nueina per toli, bandydama reglamentuoti eksporto kontrolę, kuomet šalis eksportuoja į trečiasias šalis. Buvo minėta, kad egzistuoja net keletas šimtų susitarimų, dvišalių susitarimų, kurio, kurie galioja Ispanijos santykiams su trečiosiomis šalimis. Ir jeigu viską sumestume į vieną krūvą Europos parlamente, tai tai e, sukeltų pavojų, tai, tai būtų nenaudinga valstybių narių vykdomoms daryboms su trečiosiomis šalimis. Mes nebegalėtume tiek eksportuoti, kiek dabar eksportuoja, nes. E, e, atsiranda siekis, nepagristas siekis viską šioje srityje harmonizuoti. Galbūt tai bus e, aktualiau po, po kurio laiko, dabar tai nėra būtina. Tu, tuos susitarimus su trečiosiamis šalimis nėra taip lengva pasirašyti, todėl netaipme kelti, kurti jiems papildomų kliūčių. E, kalbant dėl sąrašų ir apribojimų, aš pritariu siūlymui e, patvirtinti sąrašą teritorijų, iš kurių galima įvežti prekes į Europos Sąjungą. Toliau Luiš. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau dar kartą pasisakyti mūsų šešėlinės pranešėjos ir ačiū Garsie vardu. Jau sakiau, kad ji negalėjo atvykti į posėdį dėl to, kad e, iškilo problemų su transportu. Mes kalbame apie didžiulį kiekį pakeitimų 40, 48, 78 straipsniams ir tie pakeitimai susijęs su dviem pagrindiniais dalykais. Visų pirma, įtraukti į pagrindinį teisės aktą epidemijų sąrašą ir kitas, kita platis rytis tai importuojamų e, prekių e, klausimas. E, būtų daug lengviau šį teisės aktą priderinti prie gyvūnų sveikatą reglamentuojančių teisės aktų, kuriuos ką tik svarstėme. Aš pasisakau už pozityvų sąrašą ir mes manome, kad tai vienintelė galimybė vienintelis būdas te, suteikti leidimą vežti e, leidžiamas prekes iš trečiųjų šalių. Mes tikimės, kad pranešėjas įtrauks mums aktualius e, komentarus į savo pakeitimus, nes galutinis balsavimo sąrašas priklausys ir kaip mes balsuosime priklausys nuo to, ką pranešėjas nuveiks su mūsų pakeitimais. Pirmininkas, pasisakė visi prašysiu į žodžių, todėl dabar suteiksiu žodį komisijai. Ponas Podli. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai iš ties labai svarbi tema, kurią svarstome augalų e, gerovė. E, šis klausimas šiek tiek buvo nustumtas iš šona. E, gyvūnų gerovės klausimai buvo aktualesni daugelį dešimtmečių, bet pastebime, kad tarptautinė prekyba e, suaktyvėja įvairiais organizmais ir ES teritoriją pasiekė įvairiausios lygos. Kai kas iš jūsų minėjote pa, palmių e, susirgymus ir lygas taip pat buvo iškilusių, pro, buvo E, susi, buvo užkrėsti alyvmedžiai, pavyzdžiui, iš užsienio atvežtų organizmų Portugalijoje. Taigi tie, e, tos problemos mus pasiekia iš trečiųjų šalių. Ir sunkumai iškyla, kuomet bandome patvirtinti tinkamą strategiją. Ponas Arabela, ponios Andriju ir kiti kalbėjo apie siūlymus keisti šią strategiją ir patvirtinti e, trečiųjų šalių sąrašą, kurios turi teisę eksportuoti prekes ES į ES ir mm, atsisakyti atviros sistemos, kuri egzistuoja dabar. Iš tiesų, kai kurios e, trečiosios šalis e, taiko labai griežtą patikrų sistemą, kas vykė, vyko Junktinės valstijas, Nuoja Zelandija, Australija pastaruoju metu ir vežėsi su savimi obolį, pamatysite, kad jums grėstų didžiulės baudos, bandant jį įsivežti į tas šalis. Komentuodamas siūlymus keisti strategiją, kuriuos pateikė valstybės narės, apie tai daug kalbama ir taryboje, tai didelių diskusijų klausimas. Uh, Tai teikia, tas, tie siūlymai teikia tam tikrų privalumų, nes būtų galima geriau kontroliuoti importą įvežamas perkes, tačiau būtų sudėtinga šią naująją strategiją įdėkti, atsižvelgiant į tai, kad daugybė trečiųjų šalių ES įveža e, augalinės kilmės produktų produktų e, ir ne, ne visi tie produktai pervežami lėktuvais. Taip pat reikia pasakyti, kad tie produktai yra labai vairūs - grūdinės kultūros, augalai, e, medžiai skirti sodinimui, vaisiai, daržovės ir visais atvejais ga, yra tikimybė, kad bus pervežti ir kenkėjai draug, draugė su, tais, or, e, su tomis prekėmis. Taigi, jeigu bandytume peržiūrėti, patvirtinti sąrašą, tai reikštų didžiulį darbą, kaip sakė Žozė Bovė, reikėtų bandyti vertinti riziką ir tą turėtų padaryti Europos maisto saugos agentūra. Šiandien galioja sistema, kur yra vadinama atvira ir ji mums taip pat sutikė galimybę reaguoti ir imantis prevencinių veiksmų ar bandant išspręsti problemą, nes dabar jau keturis metus metus mes įmamės reguliariai priemonių trečiųjų valstybių atžvilgių, pavyzdžiui, ir Tailando, ir Indijos atveju, ir kitų šalių atveju mes įmamės priemonių bandydami apriboti eksportą ir užtikrinti jo kontrolę, reikalaudami, kad valstybės narės mums teiktų atitinkamus pranešimus. Uh, strategiją keisti būtų sudėtinga, tai būtų opus klausimas, tai reikštų didžiulį administracinį darbą. Tai taip pat reikštų, kad valstybių narių nacionalinės institucijos, fitosanitarijos tarnybos, e, kurių skaičius yra sumažėjęs, nes valstybėse narėse dėl, dėl taupimo mažinamas e, tar, personalas, valstybės tarnautojai, mažinamas biudžetas ir tai visą tai reiškia, kad tokį sprendimą būtų tikrai labai sunku priimti. Norėčiau kai ką pasakyti ir dėl atok, atokiausių regionų, Europos Sąjungos atokiausių regionų. Nors Europos Sąjungos e, sutartyje jie minimi, tačiau tose regionuose e, su, dėl kenkėjų iškylančios problemos yra visiškai kitokios, nes lygų sukeliai yra visiškai kitokie, grybinės kilmės, kitokios kilmės, e, lyginant tuos regionus su, su šalių teritorijomis, Europos Sąjungos šalių teritorijomis. E, reikia išlikti budriems, stebint situaciją ten ir kolega iš Žemės ūkio e, generalinio direktorato e, stebi konkrečius augalus, konkre, konkrečius e, augalinius organizmus ir bandymai spręsti keisti šią pozityvaus ar negatyvaus mikro, e, organizmų sąrašo e, problemą per deleguotusius teisės aktus. Mes norime išlaikyti lankstumą ir turėti galimybę e, praplėsti tų kenkėjų sąrašą prireikus, jeigu nauji kenkėjai būtų pastebėti valstybių teritorijose. Tačiau deleguotojų teisės aktų keliu, o ne įgyvendinimą užtikrinančių teisės aktų keliu. Ir mes manome, kad parlamentas ir taryba turi mm, didelius įgaliojimus šiuo, šiuo atveju, nes jūs turite galimybę nuspręsti, ar komisija viršioje sutiktas galės ar ne. Uh, E, nes kriterijai, kurių pagrindų e, organizmai rašomi į sąrašą, yra numatyti reglamente. Reglamento straipsniuose. Taigi jūs turite visas galės sustiprinti arba pakeisti tuos kriterijus. Būtent todėl mes nu, siūlome numatyti galimybę veikti deleguotojų teisės aktų keliu. Uh, Mes nemanome, kad, tai, kad tas faktas, kad komisija turės galimybę tą sąrašą koreguoti, tai būtinai vyks nedemokratiškų kelių. Mums reikia tam tikro lankstumo ir primenu dar kartą, kad parlamentas ir taryba turi didžiulės galės kontroliuoti ir analizuoti, ar, ar mes dirbame tinkamai, ar mūsų darbas tenkina reikalingus kriterijus. Tiek būtų, ponė pirmininkė trumpai komentuojant komiteto narių pasisakymus. Ačiū. Grazie, direktorė. Dėkoju, ponė direktoriu. Pranešėjų žodis dar kartą. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti visiems, kurie dalyvavo šios dienos diskusijoje nes iš tikrųjų dokumentas labai sudėtingas. Kuo ilgiau prie jo diskutavome, to matėme, kad problemų daugėja. Aš manau, kad e, turėsime kitą savaitę įveikti didžiulę užduotį, nes reikės sudaryti balsavimo sąrašą ir reikės rasti priimtinus sprendimus, kurie sulauktų daugumos paramos komitete. Darysiu viską, kad ta užduotis būtų sėkmingai gyvendinta. Ir, kaip jau sakiau, kitą antradienį Strasbūre 14 val. vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas. Mes pabandysime sudaryti kartu balsavimo sąrašą. Ačiū visiems už jūsų indėlį į diskusiją. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Vasario 11 dieną bus balsuojama dėl šio pranešimo. Gerbiami kolegos, dabar pereikime prie penkto darbo atvarkės klausimo. Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai. Tai yra augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas. Kolega Silvestris yra pranešėjas šiuo klausimu. Jį ir aptarti turėtume, tačiau, kaip žinote, siūlymas šis yra labai svarbus ir irgi labai delikatus. Ta rodo tas faktas, kad sulaukime 1461 pakeitimo. 90 jų pateikė pranešėjas. Tarp tų pakeitimų yra tokių, kurių tikslas yra atmesti komisijos siūlymą. Norėčiau priminti, kad vyko jau koordinatorių posėdis šiuo klausimu paskutinė sesija Strasbūre koordinatorių posėdis įvyko ir, kaip jau buvote informuoti, matėme, kad frakcijų didelė dauguma norėtų atmesti teisės aktą, pateikiami įvairūs motyvai tam. Dabar norėčiau pasakyti, kad koordinatorių posėdėje kalbėsime apie tą atmetimo idėją, tačiau manytume, kad reikėtų pamastyti visiems kartu, kad galėtume išklausyti visų nuomonės. Kolegos Silvestris nėra mūsų posėdėje šiandien, negalėjo atvykti, kadangi sprendžia problemas Italijoje. Tačiau, kaip jis minėjo Strasbūre, jis seks daugumos frakcijų pasirinktų kelių. Tad štai. Tai svarbu, kad būtų susitarta bendros pozicijos ir komitete turėsime nuspręsti bendrai, kolegialiai, ką daryti. Koordinatoriai sprendimą jau yra priėmę, tačiau šiek tiek vėliau apie tai koordinatorių posėdžių metu pakalbėsime. Ir dėl tų priežasčių, kurias minėjome, jau buvo teisingai paminėta, kad yra pernelik daug deleguotojų teisės aktų. Koordinatorių posėdžio metu apie tai buvo kalbama. Ir, na, dėl viso šio mano apibriešto konteksto matome, kad diskusijos bus netrumpos ir paskui koordinatoriai prims sprendimą. E, suteiksiu žodį visiems kolegoms pailiui dabar, tiems, kas nori kalbėti. Kolega Prista, dėkoju, aš norėčiau priminti koordinatorių posėdį ir norėčiau pasakyti, kad buvo išsakyta keletas minčių. Pono Silvestris čia nėra. Tad ar galime diskutuoti šio klausimo, reikėtų atidėti jo svarstymą, kadangi koordinatoriai galbūt ras kokį nors sprendimą. Ir tuomet, jeigu bus rastas sutarimas, nereikės ir diskutuoti, ne, ne, nereikės tų diskusijų. Nesuprantu, kaip pirmininkai jūs vertinate šią situaciją. Pirmininkas, ačiū, Vrita. Koordinatorių posėdį paskutinį kartą buvo sakoma, kad reikėtų laikytis komisijos požiūrio. Išklausime pono Silvestris tada nuomonę, bet dabar pono Silvestris nėra ir jau išgirsti negalime. Apie tai diskutuosime su koordinatoriais. Jeigu kažkas norėtų pasisakyti, manyčiau, kad dabar yra laikas tas nuomonės išklausyti. Leiskime žmonėms pasisakyti, jeigu jie to nori. Tie pasisakymai turėtų būti labai trumpi, kadangi kolegos Silvestris, kaip jau sakiau, nėra. Ir aišku, kad šio klausimo įtraukimas į darbo atvarkį yra šiek tiek e, keistas dalykas, pritariu tau. Tačiau yra kolegų, kurie užsirašė kalbėti, tai, tai žodis kolegai Žosė Buvė, Martinai Hauslink ir kitiems. Hozė Bovė. Dėkoju. Aš manau, kad situacija iš tikrųjų keista, nes mes, mūsų čia yra 15 parlamento narių atėjusių komiteto posėdį, o pranešėjo paties irgi nėra. Situacija iš tikrųjų sudėtinga, o pranešimas yra toks, kur gavome daugiau negu 1300 pakeitimų. Tai yra ta situacija, kai dirbti neišeina. Negalime, negalime užtikrinti geros darbo kokybės paskutinio posėdžio metu koordinatoriai buvo sustikę, buvo diskutuota dėl kai kurių dalykų, tačiau aš norėčiau pasakyti štai ką. Siūlymas, kuris buvo maždaug toks, turime paaiškinti, kodėl negalime aptarti šio teksto, tokio kaip jis yra, yra štai kas, nes vis tiek nebus galimybės iki ateinančios sesijos šį darbą užbaigti. Ir aš manau, kad reikėtų apsibriežti tokius, kokius penkis punktus, dėl kurių būtų galima diskutuoti koordinatorių posėdį ir kodėl to nepadarius dar ir Strasbūrė kitą savaitę. Ir tuomet aiškiai e, žinotume, kodėl turėtume šį tekstą atmesti ar jį gražinti papildyti. Ir aš nenorėčiau čia leistis į vidaus techninės diskusijas e, šios temos. Yra vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir nesupratau, kokia yra komisijos pozicija tuo klausimu. Kodėl? Nuo direktyvos siūloma pereiti prie reglamento. Aš manau, kad tai yra svarbiausias klausimas. Nes jeigu pereidama nuo direktyvos prie reglamento, tai tuomet matome, kad nebelieka vidaus galimybių valstybėse narėse dirbti prie tų tekstų. Tai reiškia, kad tai yra tam tikras pasirinkimas, dėl kurio nebuvo diskutuota parlamente. Tad Komisijos tas siūlymas viena vertus gali būti suprantamas, tačiau aš manau, kad tai yra esminis klausimas, yra politinis klausimas, kaip apibrėšime tuos pasirinkimus. E, pavyzdžiui, susi... ar, ar reikėtų reglamento ar direktyvos, kai kalbam apie sėklas, apie dauginamąją medžiagą. Tai būtent dėl to pirmiausia reikėtų diskutuoti. Direktyva turėtų būti pasirinkta reglamentas. Pirmininkas, ačiū žodžiai. Turime generalinį direktorių Europos komisiją atstovaujantį. Ponas Podlė dalyvauja posėdį ir galėtume šį laiką panaudoti tam, kad išgirstume atsakymą į jūsų iškeltą klausimą. Martina Osling, kolegė Girling ir kiti dar nori kalbėti. Išklausykim visų. Dėkoju. Aš norėčiau savo frakcijos vardu pasakyti, kad man atrodo absurdiška kalbėti apie siūlymą, tuo tarpu, kad pranešėjo nėra, mes nežinom, kodėl jo nėra. Tačiau juk vyksta ypatingos svarbos diskusija. Mes kalbame apie kažkokią koduotą diskusiją, juk sutarėme šiaip e, dėl to, kad to teksto mes nenorim. Mums jis nepatinka. Nežinau, ką darysim. Galbūt reikėtų komisijai pasakyti šiandien, kokie būtų mūsų pageidavimai. ir paskui turėtų vykti diskusija. O kadangi nėra pranešėjų, tai ta diskusija yra absurdiška, net neverta jos pradėti. Na, jeigu norit, galime koordinatorių posėdėje dėl to padiskutuoti. Žinau, kad nuomonės yra labai skirtingos. Galbūt komisija galėtų atsižvelgti mūsų pageidavimus, bet tik tiek, nes aš ne, ne, nesuprantu, kaip galime diskutuoti apie dokumentą nesant pranešėjui net nebuvo šešėlinių pranešėjų susitikimo. Kai pranešėjas perima pranešimą, liek, vis tiek, kad mes turim teisę tikėtis, kad jis prisima įsipareigojimą tam tikrą tą tekstą parengti. Ir šiuo atveju aš nesuprantu, kažkas turi kalbėti pranešėjo vardu, patys pranešėjo nėra. Kolegiai Girlinko, paskui, a jūsų, prašau. Ačiū, pirmininkė, aš pakartosiu tą patį, ką kiti sakė. Uh, Visiškai neprasminga diskutuoti šį klausimą. Nežinau, kaip atsidūrėme tokia situacijoje. Mes žinome, kas buvo aptarta koordinatorių postėje Strasbūrė. Mums buvo paprašyta į tą laiką pasvarstyti, kaip situaciją išspręsti. Ir svarstant, kaip iš, iš, išspręsti tą situaciją, nebuvo pranešėjo nei Briuselį, nei Strasbūrė. Aš bandžiau ir susitiekti su juo tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Neįmanoma buvo rasti kokio tai suderinto sprendimo tarp šešėlinių, ką daryti, nors kai kas iš mūsų turėjo tam tikrų minčių, tai man atrodo yra visiškai beprasmiška dabar diskutuoti visus tuos pakeitimus, kam mūsų laiką dabar švaistyti. Mes turime tarp koordinatorių visų pirma susitarti, ką, ką toliau daryti. Ačiū, Girling. Eh, Ačiū, ponė Girling. E eh, vis tiek aš galvoju, reikia pasinaudoti tuo, kad generalinis direktorius yra atvykęs, nes jau nebuvo šešėlinių pranešėjų, sutikime. Būtent todėl dabar ir surinktas tos diskusijos šio klausimo, o paskui galėsime tęsti mm, diskusiją tarp šešėlinių pranešėjų. Pone, jūsų paskui mes kalbam. Ačiū, pirmininkė, tikrai. Pasinaudokime tada tuo, kad turime generalinį direktorių čia Tai gal iš tikrųjų tada išsakykime savo pastabas, išklausykime, ką jis nori pasakyti. Tai yra nepaprastai sudėtinga problema. Ne viena direktyva, tai yra 12 direktyvų, kurios bus paverstos vienu reglamentu, kuris reglamentuos. Uh, 12 skirtingų sričių, tai viskas bus sudėta į vieną bendrą reglamento tekstą. Uh, galbūt tam tikrą prasme, todėl tas tekstas yra pernelyg bendro pobūdžio atrodo, įvertinus tai, kiek techniška, specifiška yra tas rytis. Taigi, kalbant apie silvestris pranešimą, reikia pasakyti, kad yra daug labai kontroversiškų klausimų. Visų pirma, tai yra nišinės medžiagos. Uh, Um, medžiagos skirtos nišinėms rinkoms. Jis nori tokio pakeitimo, kad būtų paprastas registras paremtas tokių medžiagų aprašymų, pasiremiant metodiką, kur yra naudojama tradicinėms rūšims. Bet tokios nišinės medžiagos gali būti labai vietinio pobūdžio, tas apibrėžimas galbūt netinkamas ir neįtraukti to, ką siūlo komisija. Uh, kad reikia nišinės medžiagas sėti su mikro įmonėmis, su konkrečia apyvarta, darbuotojų skaičiumi. Jeigu tas stambiasias sieklas auginančias įmonės atidėdė į šoną, tai visos likusios iš esmės daugiausiai yra mikro įmonės. Pavyzdžiui, Ispanijoje 80 procentų e, įmonių, kurios prekiaus sieklomis, būtų laikomos uh, Mm, nišinėse rinkose dirbančiomis įmonėmis. Taigi labai svarbu yra išanalizuoti pranešę pasiūlymus iš tokio požio taško ir manau, kad jie tikrai yra geri. To, toliau e, daugina, augalų dauginamoje medžiaga išskyrus miško dauginamąją medžiagą, turi būti paprasti teisės aktai nedeleguoti. Buvo labai daug pasiūlymų įtraukti ir miškininkės sektorių įtaikymas rytai, bet man atrodo, kad čia būtų pernelyg daug deleguotų aktų. Gal daugiau kaip 90, jei neklystų, kurie turėtų apimti tas rytį. Tačiau norėčiau ir dar vieną dalyką pasakyti. Tai yra mm, miškininkystės sektorius, miškininkystės dauginamoji medžiaga, man atrodo, neturėtų būti įtraukta nes čia yra tam tikrų specifinių klausimų. Pirmas priedas turėtų traukti lyg ir miško deginamą medžiagą, bet man atrodo, kad taip neturi būti, nes bus pernelyg daug deleguotų gyvenančių aktų e, ir labai daug ko neapimtų tikras teisinis pagrindas. Toliau, kalbant apie specifines taisyklės um, augalams ir sėkloms, visa tai būtų sudėta į tai, kas yra visiškai nepriklausoma, ypač kai kalba apie sveikatos faktorius, tai man atrodo, kad tokius dalykus uh, turi, turi spręsti tie, kas yra atsakingi už tai. Mm, rūšių vertinimas yra daug griežtesnis, registras būtų privalomas, kai kuriuose srityse E, tai yra tik tai savanoriškas toks registravimas, tai aišku, kad tai būtų papildomas išlaidos e, ir būtų daug sunkiau sutitinkamomis rūšimis ar veislėmis kažkur tai kitur spręsti klausimus. Nėra apibrėžimo dėl um, privalomos registracijos veislių. Uh, rūšių. Čia komisija tarsi turėtų viskas spręsti vėliau, bet aišku, kad dėl to gali būti didžiulis vėlavimas ir galvoju, kad kai kurios rinkos gali būti labai smarkiai iškraipytos. Mm, gal dar vienas dalykas dėl to naujo klonavimo registrus dabar tai neegzistuoja. Kol kas mes vertiname tik tai tam tikrus aspektus, bet ne uh, klonuotus augalus. Anksčiau tai buvo tik tai obelų ir vynogių srityje. Tai, aš nežinau, man atrodo, tai, kas čia pasiūlyta, nereikalinga. Da, ir svarbiausia, mikro įmonių mikrobendrovių atveju iki 10 milijonų, iki 10, apyvartos iki 10 darbuotojų, man atrodo, tai sukurtų paralelinę rinką, o to, man atrodo, niekas nenori. Tai tiek. Uh, mano komentarų ir dabar labai lauksiu generalinio direktoriaus pasisakymą. Pone Kalenbach, pato panas Rabela. Um, tu jas. Ačiū. Norėčiau visų pirma pripažinti, kad komisijos pasiūlymas nebuvo mums e, šimtų procentų priimtinas. Pavyzdžiui, kalbant apie e, prieigos laisvę, e, kai kurie aspektai mums sukėlė ypač didelį susirūpinimą ir galbūt patvirtinus naująjį reglamentą galėsime susitarti ir pritarti jam. Parlamento nariai ir e, interesų grupės veikiančios už parlamento ribų labai atidžiai išnagrinėjo šį pasiūlymą ir jį apsvarstė ir todėl pateikta pusantro tūkstančio pakeitimų. Ir, ir tai atskleid, ir tai iliustruoja faktą, kad, kad e, parlamento nariams kai kurie e, šio pasiūlymo aspektai ypač rūpi. Žinoma, tai susiję ir su tuo, kad šiuo pasiūlymu e, apibendrinami, pakeičiami, šis pasiūlymas pakeičia 12 senų reglamentų ir taip pat keičiasi teisės akto apriptis. Mums svarbu ne tik įgyvendinimo aspektai, nes valstybės narės nebeturės jokios uh, manevrų laisvės, kaip, kaip turėjo praeitie, nei, ypač regionų, institu, regionų valdžia, tai, buvo ypač, tai yra ypač aktualu ir todėl mano frakcija patikė pakeitimų. Ir mes priėmė išvados, kad kuomet balsuosime dėl pakeitimų, mes tikimės, kad tuo metu bus surasti kompromisai šešėlinių pranešėjų e, susitikimuose ir kad šis pranešimas bus subalansuotas. Mums atrodo, kad turime labai nedaug laiko parlamente rimtiems šio pranešimo svarstymams ir laiko parengti tokį pasiūlymą, kuriame būtų atžvelgta visiems rūpimus dalykus. Ir tuo pat metu nepamiršti ir mažų e, smulkaus verslo interesų nepamiršti, pavyzdžiui, sodininkų, ūkininkų. Ir užtikrinti, e, kad informacija apie teikiamą apie produktus būtų e, aktuali. Aš siūlau šį pasiūlymą sugražinti komisijai. Tikiuosi, kad, parlament, kad parlamento dauguma palaikys šį pasiūlymą, nes taip turėtume galimybę 12 reglamentų reikėtų e, paversti naujų teisės aktų, tai būtų daug naudingiau. Ačiū toliau Mark Tarabela, po to Albertas. E, šis tekstas yra sudėtingas, pasiūlymo tekstas yra sudėtingas, bet parengtas pranešimas ir, kaip sakyta, šiuo siūlymu E, šis pasiūlymas pakeičia 12 anksčiau galiojusių reglamentų, patikta pusantro tūkstančio pakeitimų, aš pas, pas, pateikiau 32. Ir tai susijęs su, susijęs su o, anksčiau galiojusią tvarką, taip pat. Ir atrodo, kad kai kuriais atvejais yra didelės įmonės siekia tik plėstis ir nebelieka vietos smulkiam verslui. Aš kalbėjausi su koordinatoriumi ir, ir noriu pasiklausti, kaip būtų su galimybė, kaip būtų su, su, su bandymu atmesti šį pasiūlymą, ar mes turime tokią teisę. Jeigu mes siūlome atmesti šį pasiūlymą, ka, kaip elgsis komisija, ar tas tekstas toliau e, bus varstomas taryboje, Ar komisija tuo atveju privalės pakeisti e, savo pasiūlymą atsižvelgiant į, į mūsų pagidavimus, į pasiūlymus, ar kita vertus mes e, paskui liksime kalti dėl to, kad tekstas nebuvo, nebuvo patobulintas. Ir e, ateityje tikriausiai ta situacija gali kartuotis. Ir aš norėčiau, kad mes įvertintume riziką, kuri susijusi su šiuo um, scenariumi. Su š... Ir norėčiau, kad komisija pristatytų, kaip ji el... rengėsi elgtis toliau. Taigi man būtų įdomu išgirsti tokią informaciją. Ačiū. Uh, di questo Mark ne abbiamo parlato proprio durante la ah. riunione dei coordinatori. Markai, apie tai kalbėjome koordinatorių posėdėje ir patvirtiname jau savo poziciją tuo klausimu. Galiojanti procedūra suteikia galimybę mums parengti nuomonę. Mes turėsime mažiau laiko per antrąjį svarstymo etapą e, reaguoti į šį pasiūlymo tekstą, bet mes ir toliau vaidinsime savo vaidmenį. Važinoma, apie turinį, apie esmę galime kalbėti vėliau. Ponas Des. Ačiū. Turiu atsiprašyti, kad e, atvykau į posėdį pavėlavęs. Noriu atsiprašyti ir ponos Silvestrio vardu, kuris negalėjo šiandien atvykti į posėdį dėl e, asmeninių priežasčių. E, Aš nekartosiu to, ką jau pasakė kolegos, ypač, ką sakė ponia Jūsų, bet noriu pratesti ponios Kalenbach mintį. Vis, šis klausimas yra didžiulis ir sudėtingas, netgi jeigu kalbame apie ekologinio ūkininkavimo organizacijas, jos tarpusavėje nesutarė ir jos abejoja dėl naudojamų terminų. Ir Man atrodo, kad pagal, dirbdami pagal tą taikomą procedūrą mes negalėsime atsižvelgti į e, visus aspektus. Svarbiausia yra tai, kad nepamirškime, kad reikės dar 19 deleguotusios teisės aktų, o po balandžio antrosios pusės mūsų uh, e, posėdžių nebevyks ir deleguotusius teisės aktus reikia politiškai apginti ir, ir to nebus įmanoma padaryti. Ir tai man kelia didžiulę susirūpinimą, ypač atsižvelgiant į tai, kaip, kas nutiko BŽOP reformai. Ir mes turime padaryti viską, kad šio pasiūlymo svarstymas būtų perkeltas kita, kitos kadencijos parlamentui. E, reaguodamas į pono Bovė ir kitų pasisakymus noriu paklausti, ar mes privalome iš 12 reglamentų padaryti vieną. Mes negalime visko apsvarstyti iki šios e, parlamento kadencijos pabaigos. E, tai yra ne, išimtinės skuba vykstantis darbas. Kai kuriais klausimais atrodo mm, nereikėtų nieko keisti. Taigi, kokios yra galimybės laikytis numatytos procedūros? Aš tikiuosi, kad koordinatorių posėdė, kuris vyks netrukus šiandien, šį klausimą apsvarstysime. Uh, Ir tikiuosi, kad e, frakcijos tarpusavėje susitars ir nuspręs, kokia tinkama procedūra pasinaudojus galėtume šio klausimo svarstymą perkelti kitam, e, kitos kadencijos parlamentui. Ponas Egniu. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau dar kartą pakartoti ir, ir mm, užakcentuoti tai, ką sakė Albert Des. Uh, Aš sulaukiu 5600 laiškų ir e, raštų šią temą. Ir iki šiol niekas nesiskundė. Mes kalbame apie bandymus e, spręsti problemą, kuri neegzistuoja, tačiau šiuo konkrečiu atveju dar iškyla papildoma problema. Jungtinėje karalystėje e, rengiant teisės aktus skelbiami e, E, sakymas, baltos knygos, žalios knygos, Škotijoje jie turėtų e, renkti Škotijos tradicinio audeklo spalvos dokumentą. Tačiau niekada nesusidurėme su šiuo ne, tokio tipo dokumentu, neoficialiu dokumentu. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad kai kurios pakeitimus ypač aktyviai nori atmesti konservatorių partijos e, atstovai. Ir taip pat noriu pasakyti, kad tai, kad e, Mūnės karalystės e, organizacija atsakinga už šios klausimus nori, laikosi kitokios nuomonės, tai, tai yra tikrai sudėtinga situacija. Yra toks pasakymas, kuris, man atrodo, uh, labiausiai sektų šiuo atveju, tai nesikiškime čia. Aš norėčiau tai pasiūlyti ir daryti. Pone Klas ir ponas Jar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Diskusijose tarp frakcijų matėme, kad buvo pateikta apie 1400 pakeitimų. Neįmanoma šitai dirbti, visi sutarė dėl to. Nepaisant to, manau, kad turime pasinaudoti galimybę padiskutuoti su Europos komisija ir patys tarpusavėje apsitarti dėl turinio. Ačiū ponėje Jūso, iškėlusiai įvairius klausimus, aš norėčiau paminėti dar labai svarbų dalyką dėl heterogeninių medžiagų. Sėklų reglamente buvo panaudota visai lė naujų apibrėžčių. Kolegos ketintų pateikti dar papildomų apibrėžimų. Tad man kila klausimas, kaip paskui viską reikėtų sutraukti į vieną išmintingą dokumentą. Ar Europos komisija apie tai jau pamastė, ar sulauksime komisijos pagalbos? Dėl įvairių savokų vartojimų. reikėtų, kad rinką patektų tik saugios sieklų rūšys. Matome, kad tų rūšių siūloma labai daug ir čia kyla daugybė klausimų, kuriuos turėtų atsakyti Europos komisija. Be abejo negalėtume tiesiog nesižvelgti į tuos pakeitimus. Jų yra daug ir tie pakeitimai yra ta bazė, kur, kur, kurios pagrindų galėtume dirbti. Manau, kad vis dėlto galime pasistumėti pirmin šiuo klausimu. Kolega Hes iškėlė klausimą, kuris taip pat yra vertas dėmesio. Aš manau, kad turi prasmės mūsų diskusija Ir manyčiau, kad 12 direktyvų geriau taptų vienu reglamentu. Tai padėtų sumažinti biurokratiją, taip pat būtų supaprastintas visas teisynas. Ir iš tikrųjų, reikėtų tik iškelt klausimą, ar viskas taps paprasčiau 12 direktyvų sukišus į vieną reglamentą, teks prirašyti daugybę priedų, pridėti prie to reglamento. Ir Kažin ar tai yra geriausias būdas, siūlyčiau komisijai irgi pamastyti ir mums išsakyti, kokius problemos sprendimo būdus jums galėtų pasiūlyti šiuo klausimu. Kolega Peter, dėkoju. Na, iš tikrųjų labai svarbi pastaba. Pritariu kolegoms, kurie sako, kad Europos parlamentas turi rimtai žiūrėti į savo paties darbą. Ne, žinau, ar šį klausimą mes pajėgsime aptarti ir priimti šios kadencijos metu. Lab, nepaisant visko, manau, kad reikia renktis tam tikroms situacijoms. Renktis taip, kad mūsų busimieji kolegos, mūsų tie, kurie ateis dirbti vietoj mūsų, nepradėtų visko nuo nulio. Aš manau, kad būtent tokį darbą ir turi pradėti koordinatoriai. Jie turi tam tikrus uh, tik tam tikras gairias numatyti, pradėti ieškoti kompromiso. Aš nenorėčiau, kad šios kadencijos metu labai skubiai ir per daug nekreipiant dėmesio į detalės būtų priimtas reglamentas. Manyčiau, kad šiuo klausimu pirmiausia yra reikalingos diskusijos. Aš pats sudariau daug susitarimų ir pateikiau pakeitimų. Turiu vieną svarbų klausimą Europos komisijai. Kodėl norima 12 direktyvų sukišti į vieną reglamentą. Na, taip, sumažinti jų skaičių yra geras dalykas, tačiau bus atsisakoma tų direktyvų, kurios paliks tam tikrą veiksmų laisvę valstybėms narėms. Ir ko gero valstybėms narėms sumažės e, veiksmų laipsnių. Kodėl renkamas į reglamentą priimti, o ne direktyvą? Pirmininkas, dėkoju. Aš taip pat noriu užduoti klausimą ponui direktoriui. Ar yra kitų kolegų norinčių kalbėti? Ne? Dar kolega vienas prašo žodžio ir jam jį suteiksime. Aš manau, kad kad negalima sakyti, kad vyko diskusija. Uždavėm klausimus komisijai ir tiek, bet jeigu pranešėjo nėra, tai diskusija nevyksta. Labai gaila, bet be pranešėjo neišeina diskutuoti. Gal būtų galima jam pasakyti. Tai jo nėra, bet jis juk nėra nepasiekiamas. Manau, kad koordinatorių posėdžio metu reikia rasti būdą visiems kartu išspręsti problemą. Nereikia sakyti, kad štai diskusija baigėsi ir tiek, bet gal būtų galima pateikti kam tikrų rekomendacijų komisijai, kad šis savo ruoštų pateiktų mums pagerintą pasiūlymą. Toks turėtų būti mūsų tikslas. O tai, kas vyksta čia, nėra diskusija. Dėl sėklų, pavyzdžiui, žmonės kelia klausimus, kiti siūlo sprendimus, bet juk čia ne diskusija. Koordinatoriai, pavyzdžiui, gal pageidaus, kad tai būtų aptarta kitoje vietoje ar kitų laikų. Ir manyčiau, kad diskusija dabar tikrai nevyksta. Reikėtų priimti sprendimą. Pirmininkas. Žodis ponui Potle. Nes reikia pasinaudoti tuo, kas buvo pasakyta, nes diskusija šiokia tokia įvyko, ponė direktoriau. Aš taip pat noriu Jums užduoti klausimą. Man kilo klausimas štai koks. Klausimas labai sudėtingas. Ir į reglamentą bus sudėta 12 direktyvų. Ar nebūtų galima atskirti sieklų klausimą ir kit, kitą dauginamąją medžiagą? Čia buvo sumaišyti du labai skirtingi dalykai. Žodis jums, ponė Potle, o paskui baigsime E, diskusiją, kadangi prasidės koordinatorių posėdis. Ponas Kotliai, ačiū ponė pirmininkė už man suteiktą žodį. Džiaugiuosi galėdamas atsakyti, jums nors diskusija yra neoficiali ir jums reikės dar diskusijų, e, bet dėl to nėra jokių problemų. Su tema labai techninė, labai sudėtinga, e, būtinos tam tikros labai specializuotos žinios, kad ta diskusija galėtų vykti produktyviai. Būtent dėl to Vyko labai diskusijų dėl teksto siūlymų. Pirmiausiai, pono Bove, pono Jar ir jūsų klausimą norėčiau atsakyti, pone pirmininkė. Kodėl, vien, kodėl prisiūlomas reglamentas, kuris turėtų pakeisti 12 direktyvų? Atsakymo variantai yra du. Pirmas būtų toks, tas, ta, ta 12 direktyvų buvo priimtos po truputį, bėgant laikui. Ir tai prasidėjo prieš 45 metus apibrieštis ne visada tos pačios, vartojamos savokos ne visada tos pačios, e, techniniai dalykai pasikeitė, tarptų 12 direktyvų buvo didžiulių skirtumų, principinių požiūrių, ne, ne techninių. Antras paaiškinimas būtų toks. Tai buvo tos direktyvos, kurias valstybės narės į savo teisynus perkelė labai nevienodai galbūt nebuvo praeitie pakankamai kontroliuojama, kad būtų galima patikrinti tų direktyvų perkelimą į nacionalinę teisę. Dėl to kartais tie skirtumai atskirose valstybėse perkeltos direktyvos buvo didžiuliai, tai kėlė pavojų prekybai Europos Sąjungoje. Būtent prekybos įmonės didelės, mažos, visai mažos mikroįmonės kreipėsi į mus prašydamos atlikti harmonizavimo darbą, nes buvo labai daug sunkumų prekybos rytyje. Net kartais sunku būdavo užtikrinti prekybą toje pačioje valstybėje narėje, jeigu atskiri regionai buvo skirtingai perkelė tą teisės aktą į savo teisyną. Būtent dėl tų dviejų priežasčių mes pasiūlėme reglamentą, kuris yra būtino taikymo dokumentas valstybėms narėms ir numatėme tam tikrą lankstumą, nes negalime visko sureguliuoti labai detaliai tokio pobūdžio reglamente. Mes norėjome, kad į tą reglamentą būtų įtrauktos nuostatos susijusios su miškais, nors miškai yra ta gamtinė struktūra, kuri gyvena savo gyvenimą. Visiems kitiems augalams yra numatytas kokybės sertifikavimas, tuo tarpu miškui yra taikoma kilmės e, sertifikavimas. Ar tai būtų ažuolų sieklos, ar tai būtų eglių ar kitokių miško augalų sieklos e, taikoma sertifika, kitoks taikomas sertifikavimas. Tai štai, tai yra sertifikavimas susijęs su kilme 80 procentų kontrolės atliekamos yra e, identiška kontrolė, tuo tarpu, kad 20 procentų yra specifinė kontrolė. Būtent dėl to buvo bandoma e, su kita dauginamąją medžiagą kartu sudėti ir miškus. Norėčiau atsiprašyti savo ruoštų. Mes turbūt nepakankamai aiškinome nepakankamai supažindome kitus su to teksto grožiu, sulaukėme daug kritikos, buvo sakoma, kad štai Europos komisija nori pamaloninti daugia nacionalinės stambesnės įmonės, keturias penkias įmonės ir, nori, ir buvo sakoma, kad Europos komisija nori pasmaukti mažasias įmonės <clears throat> ir sunaikinti uh, ekologinę sėklininkystę ir smulkius sėklininkystės ūkius. Ne, mūsų ketinimai tikrai nebuvo tokie. Yra visai lė nuostatų, kurios yra susijusios su sėklomis, vadinamosiomis konvencinėmis sėklomis, sutartinėmis sėklomis. E, turi būti užregistruojamos naujos rūšis e, Vandens sertifikavimą taip pat turi atlikti kompetentingos struktūros. Mes norėjome numatyti daugiau lankstumo suinteresuotiems subjektams, ūkio subjektams. Taip pat norėtume paskatinti inovaciją susijusią su naujomis rūšimis, kad jas būtų galima lengviau užregistruoti arba nacionaliniuose kataloguose ar Europos kataloge. Numatėme priemonės kurios būtų lankstesnės ir greičiau gyvendinamos toms e, sutartiniams siekloms. Tačiau taip pat norėjome priimti reikiamas priemonės ir alternatyvioms sėkloms, atskiroms biologinėms ir tradicinėms rūšims e, ar nišinėms rinkoms. E, mes norėjome, kad egzistuotų paprastos ir aiškios nuostatos šios, šioje srityje, kadangi šiandien vyksta daug veiklos, kuri teisės aktų požiūrių nėra atitinkanti dabar galiojančias taisyklės. Mes turėjome tas heterogeninės medžiagas taip pat apžvelgti, paaiškinti labiau apibrėžimą, kaip to norėtų ponia Klas. Dėl to problemų nėra. Mes taip pat norėjome, kad taptų įmanoma paskatinti tą smulkesnę ir stambesnę prekybos sistemą vystytis kad galėtų vykti mainai mokami ar nemokami, kad būtų galima keistis tradicinėmis sėklomis ar senomis sėklomis, senų rūšių sėklomis. Mes, mes taip pat norėjome, kad mes buvom kaltinami tiksliau to, kad neva senus dekoratyvinius augalus jų sėklas norim sunaikinti, bet tikrai mūsų tokie ketinimai nebuvo. Tekste yra numatyta žymiai aiškiau įvairios nuostatos yra numatytas sambuvis tų sieklų, kurios galėtų būti vadinamos e, sutartinėmis, konvencinėmis ir senosiomis sieklomis, ekologinėmis sieklomis, tradicinių rūšių sieklomis ir nišinių rinkų sieklomis. Ponas Tarabela iškėlė klausimą ir pareiškė pagėdavimą gauti atsakymą iš komisijos. Jeigu jūsų komitetas atmestų komisijos siūlymą plenarinėme posėdyje ar kitam etape, kas įvyktų. Yra sudarytos institucinės sutartys, tačiau taryba šio, šį tekstą diskutuodama yra pažengusi į priekį. Be abejo, reikės dar tekstą gerinti, šiek tiek jį keisti. Tačiau taryba nesiūlo visiškai to teksto atmesti. Be abejo, būtų buvęs sunkiau mums, Europos komisija, jeigu taryba ir parlamentas, abidvi institucijos siūlytų visišką teksto atmetimą. Tačiau šiuo atveju taryba e, jau dirbo prie šio teksto, pateikė, tiksliau dabar teikia pakeitimų siūlymus. Darbas neužbaigtas, tačiau manome, kad e, jeigu parlamentas po šio pirmo svarstymo atmestų dokumento tekstą, taryba ko gero tęstų darbą toliau. Bet čia suprantama, ne aš turiu uh, jums tą sakyti. Prasidėtų antrasis svarstymas su visais tais sunkumais, kurie galėtų iškilti jūsų komitetui ir visam parlamentui. Tiek norėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Ir norėčiau pasakyti, kad esame pasirengę bendradarbiauti su jūsų komitetu, esame pasirengę aiškinti papildomai, kokie privalumai yra šio teksto lyginant su 12 direktyvų. Mes tikrai neketiname e, naikinti mikroįmonių įmonių, kur dirba mažiau negu 10 žmonių, jų apyvarta yra mažiau negu 2 milijonai eurų ir jų yra 93 procentai šio sektoriaus e, rinkoje, vynogingystės sektorėje. 91 e, procentas tokių įmonių yra vaisių sektoriuje, 69 procentai daržovių sektoriuje ir taip pat 70 procentų miškininkystės sektoriuje. Tad matome, kad mikro įmonės sudaro labai tankų audeklą šioje srityje Ir būtent dėl to šis sektorius yra toks gyvybingas, nes žinote, kad sieklų sektorius yra e, labai plačiai eksportuojantis sektorius, tai sektorius, kuris mūsų prekybos balansų yra labai palankus, nes 60 procentų sieklų parduodamų pasaulyje yra e, eksportuotos iš Europos Sąjungos. Tai mūsų yra vienas iš svarbiausių sektorių, kurį norime išsaugoti, kad mikro įmonės galėtų e, pakankamai veikti. Tad norėtume, kad tos įmonės galėtų prekiauti arba e, sutartinėmis sieklomis, arba kitokiomis ekologinėmis sieklomis skirtomis ekologiniam ūkininkavimui. Dėkui, ponė pirmininkė. Bene, ringraziamo il direttore. Ačiū. Direktoriui. Iš karto koordinatorių posėdėje toliau kalbėsime šio klausimu dabar jau išklausę komisijos indėlį. Dabar labai trumpai, nes e, paskui koordinatorių posėdžiui nebeturėsime vertėjų, dar mes turime ir šeštą darbo tvarkės punktą, pasiūlymas priimti rezoliuciją dėl 120 straipsnio, dėl reglamento, dėl maisto, kovos su maisto švaistimu. Turime labai greitai balsuoti kovo 26 dieną praeitų, praeitais metais mes nusprendėme kovoti su mm, maisto švaistimu ir 120 straipsnis nustato mm, visą darbo tvarką. Europos parlamentas komisijai pasiūlymą ir turi būti pagrindinis komitetas, atitinkamas komitetas turi balsuotis dėl savo pozicijos ir jį turi būti į, įtraukta į komiteto pirmininko raštą Europos parlamento pirmininkui, kad parlamento pirmininkas po to atitinkamai jau kompetitingai institucijai peržiūrėtų tą raštą, tai yra komisijai, barosui. Kad paspartumėm procedūrą, mes jau išplatiname šio laiško tokį bendrą projektą, mm, atsižvelgdami į koordinatorių posėdžio pasiūlymus. Ar, ar jūs pritartumėt tokiam laiškui? Jei pritartumėm, mes tiesiog turėtumėm balsuoti, kad pritartumėm jam ir tada tą laišką nusiųstumėm ponui Šulciui, kuris dar jį pasirašytų ir tada jau persistų komisijai. Ar kas nors prieštarauja? Ar visi sutinkate? Turime balsuoti. Aš prašyčiau jūsų tų, kas esate posėdėje, pakelti rankas, jeigu pritarėte tam laiškui. Ačiū, ar yra prieštaraujančių? Tik liberalai ir panasenijų. Agnių. Kągi, ačiū. Komiteto posėdį baigėme, o dabar prašau pasilikti koordinatorių. Ne, dar panas Agnių nori kažką pasakyti. Mm, dėl kitų klausimų panas Agnių paprašė žodžio. Taip, dėl kitų klausimų noriu pasakyti, parlamentarai matė, kad aš išplatinau e, žemėlapį ir raštą komisijai. Aš ginčiu komisijos poziciją mm, dėl to, kaip ūkininkas uh, gali laikytis labai sudėtingų taisyklių dėl FA, galvojant visas svertinius visus rodiklius, efektyvumą dėl pasėlių. Iš tikrųjų, čia yra, kur EFA gali būti, kaip galima tai daryti, kad būtų minimalus poveikis ūkininkams, ūkiams. Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra parodau, kaip tikrai tai gali trikdyti ūkininkavimo veiklą. Iš tikrųjų, noriu už užginčyti, noriu kvestionuoti komisijos sprendimus, nes kaip Britų ūkininkas gali laikytis tokių reikalavimų? Iš tikrųjų, jis praras labai daug pinigų. Labai ačiū ponui Agniu. Mes e, išklausėme jūsų pozicijos, dabar baigėme komiteto posėdį, po dviejų minučių pratęsime koordinatorių posėdį.